Merci, madame. Les questions. Ačiū, ponia. Klausimai bus užduodami dviem dalimis. Iš pradžių pasisakys kiekvienos frakcijos atstovas, o po to antroje dalyje užduosime klausimus susijusius pirmiausiai su biudžeto sritimi, po to su biudžeto kontrolės sritimi. Po to klausimas susijusius su teisiniais aspektais. Pirmoje dalyje pirmąjį klausimą užduos Žozė Manuel Fernandes. Vaiš. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu išsakyti komplimentą ponė Georgievai dėl jos žanginių pastabų, kurios rodo, kokia yra kompetentinga ir kaip gerai išmano biudžeto klausimus. Dabar mano klausimas. Jūs man minėjote rimtą mokėjimų problemą. Kaip numatote veikti, kokius įsipareigojimus, kokius įsipareigojimus prisimsite, kad stabilizuotumėte situaciją, o po to išspręstumėte problemas. Priminsiu, 13 metais daugiau milijardai eurų buvo nesumokėti iki šių metų pabaigos. Tai bus dešimtis milijonų eurų. Kalbame apie signavimus, kurie yra patvirtinti. Tas lėšas reikia sumokėti, kitaip mes e, prarasime pasitikėjimą mumis. Ačiū ponia Fernandesai už labai kritiškai svarbu klausimą, kuris e, susilaukia mūsų visų dėmesio. Mano nuomonė yra trejopa šio klausimo. Pirmiausia, turime apmokėti tas jau sukoptas sąskaitas ir todėl pasiūlymai dėl 14 metų teismoje biudžeto ir dėl lankstumo panaudojimo ir maržos panaudojimo, tai yra pasiūlymai šiems metams ir kitiems metams. Tai yra Jie yra labai svarbus, kad stabilizuotume situaciją ir galbūt ją šiek tiek pagerinti. Žinoma, čia nesustosime. Ir čia yra antras aspektas. Labai atidžiai turime stebėti, kaip e, struktūrizuojama projektus ir programas, kad galėtume teisingai juos įgyvendinti. Komisija jau pradėjome darbą, pirmiausia, mano srityje, nes tai buvo išmokos humanitarinės pagalbos struktūroje, srityje, pradėjome dirbti, kaip struktūrizuoti išlaidas, kad išvengtume mm, bėdų. Ir trečia, vidurinio laikotarpio peržiūra. Turime žvelgti į ateitį ir pasakyti, kaip mes vykdysime Europos biudžetą, turint galvoje visus iššūkius. Niekas negali pasakyti, koks bus rezultatas, bet bent jau, bent jau tada reikėtų daryti tai, ką jūs siūlote, žvelgti į šių mokėjimų lygmenų problemos poveikį per vidutinį laikotarpį. Ačiū, Gardija Zabal. Ačiū, Pone Georgieva, jūs kalbėjote savo kalboje apie finansinę sistemą ir vidutinio laikotarpio pežiūrą. Žinote, kad šiam parlamentui tai svarbu ir mes visą laiką pasisakome o į porinkiminę peržiūrą. Norėčiau sužinoti, ar jau, jau dabar galvojate apie tai, galvojate dirbti šiuo klausimu, ypač turint galvoje pono Junkerio pasiūlymą rasti 300 milijardų sumą investicijams. Aišku, kad e, jūs būsite toje grupėje, kuri koordinuos tų milijardų įgyvendinimą. Kaip jūs valdysite tą dalį, kuri atitenka šios komiteto kompetencijos ryčiai. Ačiū. Norėčiau atskirai atsakyti jūsų klausimus ar dvi dalys jūsų klausimo. Kaip šio, kom, šios komisijos narė, aš pritariu mūsų prisimtiems įsipareigojimams. Kaip žinote, tai buvo labai svarbu darybose su parlamentu žinoti, kad mm, paskirsime biudžetas mineriams metams ir nesižvalgysime atgal. Gyvename labai dinamiškame pasaulyje. Kaip galima numatyti, kas, kas, koks bus e, detaliai biudžetas po septynerių metų. Nuolat vyksta pokyčiai, reikia koreguotis, viską koreguoti, atsižvelgiant į pokyčius, todėl per praėjus pusiai laikotarpio reikia viską peržiūrėti, kokia yra mūsų ekonomikos padėtis. Nežinome dabar, kokiu, kaip įgyvendiname biudžetą, kokie yra poreikiai ir prioritetai. Ir pamatysime, ką, ką tada gausime. Tačiau aš manau, kad šią užduotį reikia žvelgti labai rimtai. Dėl antros klausimo dalies. Tai Žmonės sako, reikia atskirai pakamantinėti mano kolega, kuris bus atsakingas už darbą, konkurencingumą, jis atsakingas už 300 milijardų, 300 milijardų paketą. Na, mes jau pla... apskritai kalbėjome apie bendrus bendradavimo parametrus. Mano darbas būtų e, kad biudžetas prisidėtų prie investicijų generavimo. Aš minėjau sverto panaudojimą. Trigubai padidiname naujo, naujus finansinius instrumentus, kaip juos panaudoti, kad e, sugeneruotume daugiau investicijų. Turime labai gerą MVI skirtą projektą. Jis kuria naudą MVI, kad jos galėtų tuo pasinaudoti. Ir sverto poveikis čia yra vienas palyginti su penkiais. Vienas euras generuoja 5 eurus investicijų. Galima padaryti ir dar daugiau. Tačiau reikia įvertinti šią patirtį, pasakyti, kas gerai, kas negerai, ir eiti į priekį. Tai būtų man didžiulis prioritetas. Ir kitiems komisijos nariams. Atsiprašau, kad, kad per ilgai kalbėjau. Tidžiau stebėsiu laikrodį, atsiprašau. E, e, nebūčiau nustebęs, jeigu neturėsite progos vėl grįžti prie šio klausimo. Ačiū, pan pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos narė, norėčiau dar kartą trumpai grįžti ir susijęti anksčiau du užduotus pirmosius klausimus. Prieš tai kalbėjusi kolegė išreiškė susirūpinimą dėl pono Junkerio paminėtos 300 milijardų eurų investicijų programos, kuri galbūt nebus labai tinkamai įgyvendinta ir labai greitai. Aš tačiau esu susirūpinęs, kad ji per greitai bus įgyvendinta ir nesukurs pridamosios vertės ES piliečiams, turint omenyje, kad jau dabar esame prisijėmę mokėjimų įsipareigojimų, kurie siekia 220 milijardų eurų, turėdami mokėjimų biudžetą tik tai 130 milijardų eurų. Čia galėtų kilti tam tikrų teisinių problemų ES, nes ES negali skolintis, negali turėti skolų. Taigi noriu iš jūsų išgirsti, kaip ketinate suderinti šios, e, šį atotrukį. For... Ačiū už klausimą. Manau, kad tai, kas sieja beveik visus šioje salėje, yra rūpestis, kaip gerai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad kai galvojame apie daugmetės finansinės programos panaudojimą, tai mūsų tikslas yra mažėti, mažes, mažesnį e, voką, e, įsipareigojimų e, ir mokėjimų e, signavimai šiek tiek sumažinti negu anksčiau, tuo metu, kai reikalavimai biudžetų didesni. Ir lėšų e, beje padidėjimas gerėja panaudojimas gerėja visose valstybės narėse. Taigi kaip pasinaudoti šiais pinigais? Viskas priklausys nuo mūsų bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Žinote, kad 80 procentų pinigų yra panaudojama valstybių narių. Ir reikia žiūrėti, kaip mes suderiname prioritetus su tuo finansavimu, kuris prieinamas. Nelengva, bet šį darbą aš, manau, esu pasiryžusi dirbti. Ir dar dėl 300 milijardų. Kodėl apie juos kalbame? Todėl, kad šiandien Europoje matome, kad yra daug pinigų Europoje finansų sistemoje bankuose, kurie nieko nedaro. Nei verslui, nei darbo vietų kūrimui. Turime šią energiją panaudoti Turime padėti mūsų verslui, ypač MVI, kad e, būtų dirbama daugiau. Aišku, tie 300 milijardų bus ir viešosiams investicijų programams skirti, bet tik tai toms, kurios padeda ekonomikai daugiau dirbti mūsų žmonių labui. Pavyzdžiui, man laikas baigosi, aš dar grįšiu prie šio klausimą. Bet, pavyzdžiui, skaitmeninė rinka didžiulės galimybės, kurios nepanaudojamos. Žinoma, jūs dar grįžite prie šio klausimo. Žiūrėt, prie. Uh, Madame la commissaire, puisque ma Pone komisijos narė, kiek žinau, tai jūs visada buvote komisijos nare. Norėčiau pasveikinti savo frakcijos vardu jūs šiandieną ir norėčiau pabrėžti, kad jūsų reputacija iš tiesų yra nepaliesta, kaip jūs dirbote dab, dirbate dabartinėje kadencijoje. Dėl mokėjimų e, mes nesame labai patenkinti jūsų atsakymą, mes, mes tokie maniakiškai apsisti tuo klausimu. Čia štai yra teigiama, kad e, yra, reikia parengti planą dėl prioritetinių mokėjimų, bet kokie yra tie prioritetai ir kaip elgtis, jeigu nėra, už juos nėra mokama. Uh, 14 metų taisomasis biudžetas, 15 metų biudžetas, kuris yra pasiūlytas. Komisaras Dominikas mums pasakė, kad to, pateks, to pakaks tam, kad neblogėtų situacija. Tai reiškia, kad blog, situacija vis tiek bus bloga. Ir bus laukiama didinės trukmės peržiūros arba 19 metų tam, kad kažkas būtų pakeista. Bet komisijos narė mes neturime laiko, viskas turi vykti kur kas skubiau, reikia strateginio plano ir galite tikėtis tikrai Europos parlamento paramos. Reikia kažkaip bandyti sumažinti tą mokėjimų deficitą kiek įmanoma. Ir tikrai jūs galite čia dirbti su Europos parlamentu ir parengti kažkokį tai aišku strateginį planą, kaip būtų galima kovoti su tuo deficitu. Not in my sleep, no. Um, this... ne, neturiu rankoviai um, atsakymo. Bet aš tikrai tai pabrėžiu ir tą aš tikrai darysiu. Bet viskas nuo pat pradžių. Kitais mėnesiais mes privalome pritaikyti lankstumo priemonę tam, kad galėtumėme stabilizuoti mokėjimus ir surasti erdvės uh, tam, kas yra ypatingai svarbu, tai yra galimybė naudotis biudžetu produktyviau, našiau, be vėlavimų ir atidėjimų. Ir išrinktasis pirmininkas čia ir davė pažadą dėl tų 300 milijardų. Turime tris mėnesius ir mes per juos turėsime čia kreiptis ir jūs, ir, ir į tarybą ir parodyti, kaip mes ketiname sukurti aplinką investicijoms, turint, tuos, turint ominėtas sąlygas kurios, ir apribojimus, kurie egzistuoja dėl ES biudžeto. Taigi, ateis tas momentas, kuomet mes kalbėsime apie stambesnius strateginius klausimus Aš paliečiau vieną iš jų, tai yra nuosavų išteklių klausimas, labai kritiškai strateginis klausimas, kurį reikia spręsti. Žinoma, reikia pasakyti, kad dabar yra skirstomas mūsų biudžetas, kuris yra fiksuotas, 28 valstybės narės, aiškios biudžetos rytys, susitarėme dėl to, kas turi būti padaryta. Ir manevrams laisvės nedaug. Bet pamastykime ir apie pozityvius dalykus. Turime daugiau lėšų konkurencingumui, kur kas daugiau lėšų konkurencingumui, daugiau lėšų horizontaliosioms programoms. Ir šį kartą, e, bandant išvengti problemų, grįšiu prie jūsų, e, e, pas jūsų šiuo klausimu ir tą darysiu ne kartą, nes mums labai svarbu bendrai bendraujant išjudinti Europą. Ačiū. Liet Riada. Mūsų žmonės vis dar kenčia dėl, taupumų, dėl taupimo politikos Airijoje. Situacija nėra tvari dėl pakrančių, su pakrančių bendruomenės, kurios, kurios priklauso nuo žvejybos ir dabar veik nyksta. Įvairiose Airijos vietovėse, pakrančių vietovėse yra uh, tradicinių žvėjų bendruomenių, kurie, ne, ne, kurios net negali prasimaitinti ir mes matome, kas yra siūloma 15 metams. Jūs esate iš Bulgarijos ir puikiai suprantate, kokį vaidmenį suvaidina ES fondai tam, kad e, tokios situacijos būtų išspręstos. Taip pat turime daug problemų dėl emigracijos. 200, 200 žmonių iš Airijos pabėga vos ne kasdien. Panaši situacija yra kitose šalyse. Tai yra išsilavinę jauni žmonės, kurie bėga iš mūsų šalies. Taigi, kokių garantijų galite mums duoti tam, kad įtikintumėte valstybės narės tinkamai ir pakankamai investuoti į tas programas, kurios tikrai realiai daro įtaką geresniam žmonių gyvenimui ir kokių konkrečių pasiūlymų turite tam, kad būtų išspręstos problemos dėl didelių atotrūkių valstybėse narėse. Ar jūs neketinate siūlyti gyvenimo priemonių, tokių kaip krizės išlygos kriterijų? Ačiū už tai, kad palėtėte du svarbius klausimus. Pirmiausia, tai, kad mūsų istorijoje po karo mes pirmąjį kartą matome kai kuriuose mūsų bendruomenėse, šalyse augantį, o ne mažėjantį skurdą. Ir tai turi rūpėti visiems. Reikia kovoti su tokia tendencija. Dėl to ES biudžete ir skiriama daug dėmesio uh, toms lėšoms, kurios yra skiriamos ta linkme - darbo vietoms kurti, galimybėms sukurti ir socialiniams programoms, e, tam skirtas ir socialinis fondas, ir e, fondas e, patiems varganiausiems piliečiams. Dar vienas dalykas - labai svarbus pokyčiai demografiniai. Senstame kaip žemynas ir be to daug jaunų, kompetentingų, pažangių žmonių ieško galimybių užsienyje kitur. Mes čia su vienu parlamentaru kalbėjomės, jis, jo sūnus išvyko į Kaliforniją ir jisai norėtų sugrįžti į Europą ir nežino, ar čia gaus darbo. Aš manau, kad jeigu Europa neskirs daug dėmesio konkurencingumo didinimui, ypač naujose pažangiose pramonės srityse, tuomet bus labai sudėtinga kovoti su socialinė atskirtimi, skurdu ir siekti geresnių rezultatų piliečiams. Kad pakeltumėme tuos, kurie atsilieka ar krenta, turime pastumti tuos, kurie yra priekyje, kad jie dar greičiau eitų. Ir štai čia ir yra didžia, svarbiausias dalykas. Mes, kalbant apie 300 milijardų, turime meninėje ne tik pinigus, bet ir programas, tas kliūtis, kurias turėsime įveikti. Ir aišku, kaip žmogus iš šalies, kuri vis dar šiek tiek atsilieka ne visada aišku tai bus, tai aš tikrai labai norėčiau, kad biudžetas, biudžete būtų numatytos tos rytis, to, tos lėšos, kurios tikrai padeda ir apie sanglaudos, kalbant apie sanglaudos politiką ir laikas baigėsi, tai aš gal dar grįšiu prie tos temos. Merci, madame. Boni. Ačiū. E, Monika Vana. Komisarė. Ačiū pirmininkė, gerbiamų paskirtoji komisijos nare. Narė, kalbėjote apie Europos biudžeto poveikį mūsų gyventojų kasdienybė, lyčių lygybės politikos svarbą. Kaip žalių atstovė galiu Jums tik pritarti. Mano klausimas susijęs su lyčių lygybės aspektų biudžeto politikoje. 2012 komisija užsakė tyrimą dėl daugiametės finansinės programos, siekdama įvertinti lyčių lygybės aspektų. Išvadose rašoma, kad nepaisant daugelio įsipareigojimų užtikrinti lyčių lygybę, gyvenant biudžetą nėra tas lyčių lygybės užtikrinimas garantuotas, e, nėra įtraukiamas į visas su biudžetu susijusias priemonės. Noriu paklausti, kokiu konkrečiu žingsniu imsitės tam, kad e, įvertintumėte ir toliau plėtotumėte biudžet, su biudžetu susijusių priemonių įgyvendinimą moterų ir vyrų lygybės aspektu, ypač tą darydama 2016 biudžeto tvirtinant. Na, no, susitikin. Ačiū už klausimą. Aišku, jokia visuomenė neklėstės, jeigu nepasinaudos visų potencialų ir moterų, ir vyrų, ir um, biudžeto sudarimas lyčių pagrindų. Tai nėra vien tik tai lygios galimybės, bet ir geresnės, geresnės investicinės gražos. Savo dabartinėse pareigose turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad dirbu komisijos narės darbą atsakingą už humanitarnę pagalbą. Ir mes labai daug darėme, kad būtų lyčių integracijos aspektas įtrauktas. Ir lyčių aspektas atsispindėtų visose veiklos rytise, nėra lengva, apmokome žmonės, bet įmanoma. Ir būsimose pareigose, jeigu patvirtinsite, tuomet e, tikrai yra sričių kur reiktų padirbėti. Verslininkystės srityje daug kas jau vyksta, o mums reikia padirbėti tose programuose, kur sunkiau tą lyčių aspektą integruoti. Ir reikia pagalvoti, kaip e, tuos e, lyčių aspektus įvestumėme į tas programas, kur sudėtingiau juos įvesti. Ar pavyks, nežinau, žiūrėsime, kaip dirbsi su valstybėmis narėmis. Kaip sakiau, 80 procentų programų yra bendro valdymo programos. Ir aišku, yra geras pasakymas, gali atvesti arklį prie upės, bet gert nepriversi. Taigi yra tų, tie lyčių aspektai. Bet jeigu jų, jie nebus absorbuoti, įtraukti, tai nieko ir nepasieksime. Man pagrindinis uždavinys yra tą padaryti, aišku, ir biudžete. Tai siunčia tinkamą signalą, bet taip pat reikia pamastyti ir apie tai, kaip sukurti tą bendrą supratimą, kad čia nėra vien tik tai svarbu, kad daugiau moterų būtų, kad nėra vien tik tai tai lyčių e, aspekto integracija. Tai yra ir apie, tai, tai turi, su tuo susijusi ir mūsų geresnė ekonomika ir geresni rezultatai. Marko Zanį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Georgieva, turiu tris klausimus, kurie, mano manimu, atspindi tinkamai jums tenksančius iššūkius. Pirmiausia, mokėjimai. Norėčiau vėl grįžti prie to klausimo. Jūs sakėte, kokių ketinatės imtis veiksmų, kad būtų galima sumažinti tas neapmokėtas sąskaitas ir stabilizuoti problemą. O mes norėtumėme išgirsti, kokių struktūrinių sprendimų jūs e, sieksite tam, kad išvengtumėme tų, išvengtumėme tų problemų ateityje. Mes nenorime, kad kartotųsi iš metai iš metų ta pati problema - neapmokėtos sąskaitos, kurios nuolatos auga ir kaupėsi. Galbūt būtų galimi kažkokie tai ateities įsipareigojimai, kad mes sumažintumėme tą atotrūkį tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Dar vienas svarbus iššūkis yra dramatiškai didinamos administracinės sąnaudos. Taip pat aktuolo turint omenyje krizės sąlygas ir siautėjantį nedarbą. Ir čia mes turime omenyje ir galbūt per, dam, per dėm didelius atlyginimus tam tikriems pareigūnams, čia turiuomenė yra agentūras, ir kaip jūs ketinate, ką jūs ketinate daryti dėl parlamento trijų vietų buveinės, dėl ko yra švaistomi pinigai. Dėl mokėjimų klausimo, ar kaip tai yra susijęs su įsipareigojimais, pirmiausia, norėčiau bendro pobūdžio pastabą išsakyti. Įsipareigojimai yra ne šiaip savo. Įsipareigojimai yra ne tai, su kuo galime žaisti ar kvailioti, nes tuomet nebus pakankamai mokėjimų. Ir biudžete nėra įsipareigojimai daromi mokėjimų pagrindų, priešingai viskas yra daroma. Ir turime daugiametę finansinę programą ir aš manau, kad po tokių sudėtingų dėrybų tai, ką turime, čia dabar ir turime siekti tai gyvendinti kiek įmanoma geriau žmonių labui. Ir toliau dėl galimų mokėjimų ateityje mes pradėjome bendrą, kur kas rimtesnį darbą, kad būtų galima valdyti projektų įgyvenimą ir planavimą. Kad būtų galima geriau ir tinkamiau apmokėti sąskaitas. Ir mano manimu, tai yra labai svarbus darbas, jeigu mes norime ateityje uh, išgyventi su tais mokėjimo pribojimais. Aš tą darau savo generalinėme direktorate ir tikrai galiu pasakyti, kad rezultatai pozityvūs. Dėl administracijos. Aš esu iš labai geros institucijos, pasaulio banko, labai kvalifikuota, puikia institucija ir man visuomet daro įspūdį žmonių kokybė, e, komisijoje. Bet aš sakau, kad yra galimybių dirbti geriau, sumažinti įvairiuose generaliniuose direktoratuose kaštus tam, kad komandos būtų lankstesnės jas formuojant ir taip pat naujoji komisijos struktūra leis mums to pasiekti. Ir aš manau, kad rezultatas bus tas, kad mums pavyks sutaupyti, tvarkant komandas geriau. O dėl trečio klausimo labai džiaugiuosi, kad nereikia atsakyti, nes man neliko laiko. Eleterios Sinadinos. Mais je ne l'ai pas vu dans l'assistance. Est-ce que quelqu'un de... Ponas e, Sinadinas, atrodo, nematau jo salėje ir kas nors galėtų jį pavaduoti ne frakcijos vardu. Jeigu ne, tuomet baigiame politinių frakcijų vardu užduodamas klausimus. Dabar perėsime prie klausimų susijusių su biudžeto reikalų komiteto veiklos rytimi. Pirmasis klaus Alan Lamasiur. Ačiū, pana pirmininkė. Pone komisijos narė, nuo posėdžio pradžios aiškiai e, matome, kad e, naujam biudžetui trūksta signavimo mokėjimams, naujoji komisija rizikuoja neturėti pakankamai lėšų, kad finansuotų prioritetinės sritis, nes e, turimi asignavimai bus skirti padengti praeities įsipareigojimus. O tai reiškia, kad priešingai nei e, teigiamas sutarties nuostatose e, ES biudžetas nėra finansuojamas nepriklausomai nuo nacionalinių biudžetų. Parlamentas e, siekia, kad biudžetas būtų finansuojamas pagal daugiametės nacinės programos nuostatas, veikia aukšto lygio grupė, kuriai pirmininkauja ponas Mario Monti. Kaip jūs įsivaizduojate savo kaip komisijos narės bendradarbiavimą e, su šia aukšto lygio grupė? Uh, uh, Ačiū ponė Lamasūrai. Dėkuoju taip pat už jūsų pastangas kaip komiteto pirmininko siekiant išspręsti signavimo mokėjimams trūkumo problemą. Tikiuosi, kad mes aukšto lygio grupėje sutelksime visas pastangas ir pateiksime priimtinus pasiūlymus, kurie bus svarstomi, nes laikui bėgant supratome, kad mūsų įplaukų mūsų biudžeto struktūroje nuo savo išteklių dalis sumažėjo ir padidėjo bendrų nacionalinių pajamų įmokų dalis tuo metu, kai valstybės narėse biudžetai yra mažinami, e, kyla įtampa tarp e, tiesioginių mokėtojų ir paramos gavėjų tarp atskirų sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio ir sanglaudos politikos šalininkų, tai nėra naudinga Europos vienybei. Tai nėra tik tai su e, lėšų šaltiniai susiję mechaniniai dalykai, tai daro ir politinę, politinį poveikį. Ir aš tikiuosi, kad mes parengsime pasiūlymus, kurie bus gyvybingi politiškai ir kuriuos įgyvendiname mes galėsime bent jau krypti pakeisti. Žinome, koks yra komisijos pasiūlymas, nemanau, kad turėtume apsiriboti vien tik tai komisijos poziciją. Ta aukšto lygio grupė turėtų žvalgytis ir aplinkui. Aš Aktyviai dalyvausiu šios darbo grupės veikla, kaip ir pirmas vicepirmininkas komisijos Timermansas, taip pat kaip ir e, vicepirmininkas atsakingas už darbo vietas, ūkio augimą ir konkurencingumą. Taigi dėsime visas pastangas, kad procesas sėkmingai judėtų į priekį, o koks bus šio proceso rezultatas, e, tai manau, kad jį nulems politiniai sprendimai ir politinė aplinka Izabel Toma dabar klauso. Talistų demokratų prioritetas yra 300 milijardų investicinė programa ekonomikai, ekonomikai gaivinti, darbo, vietom, darbo vietoms kurti. Rugsėjo 25 dieną vadovų taryba nusprendė pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmo dalimi tam, kad užtikrintų investicijas į ekonomikos augimą, kalbant apie 20-40 milijardų iš Europos investicijų banko, kurie galėtų būti skirti ekonomikai gavinti ir skatinti, ką manote apie šį pasiūlymą ir apie galimybę naudo, pasinaudoti šio fondo lėšomis. Kolega Garantfam taip pat uh, uh, teikia tinkamą prašymą, susi, klausimą susijusi su įvairių infrastruktūrinių projektų finansavimu, dėl kurių kyla uh, sunkumų, kaip užtikrinti, kad tų investicijų nereikėtų finansuoti vien tik Europos Sąjungui. Jeigu šie projektai nepasiteisintų, kalbant apie tokiametės finansinės programos peržiūrą, ką manote apie e, pasiūlymus e, taip naudos struktūrinių fondų lėšas, kad ES biudžetas taptų praktiškai investicinių bankų. Labai geras klausimų rinkinys, ačiū. Pirmiausiai, neturėtume per daug leistis į diskusijas dėl tų 300 milijardų eurų, kaip minėjau. Vienas iš pagrindinių principų, kad naujoji struktūra veiktų, yra būtinybė gerbti atskiriems komisijos nariams e, e, jų įgaliojimų, savo įgaliojimų sritis ir kitų kolegų įgaliojimų sritis, kai kalbėsite su tiesiogiai už e, šią sritį atskirų komisijos narių, galėsite gauti iš jo daugiau informacijos, kalbant apie naujoviškus priežiūros instrumentus ir kontrolės priemonės. Visiškai jums pritariu, kad netinkamai panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus, vien tik tai prisimdami ant savo pečių rizikas ir palikdami viso pelną privačiam sektoriui, tačiau mes to nesiūlome ir neketiname to daryti. Mes siūlome atsverti tam tikrą poveikį, įvertinant e, kritiškai svarbius apribojimus, juos pašalinus, sudaryti sąlygas investicijų srautams ir atitinkamai kontroliuoti tokio pobūdžio investicijas. Dirbau pasaulio bankė 17 metų ir galiu Jums pasakyti, kad priežiūros mechanizmai tokio pobūdžio investicijų projektams gali būti labai griežti, netgi daug griežtesni negu <clears throat> įvairioms subsidijoms. Taigi mes e, turime pakankamai ekspertinių gebėjimų tam, kad galėtume užtikrinti lankstumą šios projektus įgyvendant. Ai, dar turiu laiko. Manau, kad e, naujoviškų finansinių priemonių kontrolės sistemos klausimai yra labai svarbus atsižvelgiant į šių priemonių svarbą. Jeigu mane patvirtinsite, ir taps atsakinga už šios klausimus. Tai galiu pasakyti, kad turiu asmenės patirties šioje srityje ir taip pat esu labai tvirtai įsipareigojusi siekti, kad nebūtų atverta ta Pandoros skrinė ir nebūtų švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Tačiau taip pat padarytume didžiulę klaidą, jeigu nepradėtume pasitelkdami privataus sektoriaus tinkamiau panaudoti turimų lėšų, nes jie yra labai reikalingi siekiant išjudinti ekonomikos augimo potencialą valstybėse narėse. Ačiū. Pamiršau įjungti laikrodį jums atsakinėjant. Ponas Kelmelis, ponė komisijos narė savo raštu pateiktose atsakymuose į mūsų klausimuose, kurie mano vertinimu yra puikus. Kalbėjote apie tai, kad ES institucijos šiuo metu susituria su patikimumo problemomis, piliečiai nelabai aukštai vertina ES institucijas, kaip galėtume padėti pagerinti. Viena iš galimybių būtų didesnio skaidrumo užtikrinimas. Piliečiai turėtų aiškiau suprasti, kam reikalingos es institucijos, kodėl jos tai brangiai kainuoja, todėl noriu konkrečiai paklausti. 90 metais ES veikė trys agentūros nuo 2004 skaičius padvigubėjo, o dabar jau turime apie 40 agentūrų. Noriu paklausti, ar visos jos yra reikalingos, kai kurios yra įsikūrusios Briuselėje, ar reikalingos tokio masto agentūros, ar jūs pasistengsite įvertinti e, skirų agentūrų kūriamą pridedamąją vertę. Ačiū. Ačiū. Galiu pasakyti kad kalbant apie skaidrumą, šimtų procentų jums pritariu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai todėl, kad pasitelkę skaidrumą geriausiai galėsime apsaugoti savo lėšas nuo piknaudžiavimo jomis net ir korumpuotoje aplinkoje. Ir savo ankstesnėme profesinėme gyvenime dirbau tokiose vietose kaip Indonezijoje arba Tatarstane, Rusijoje. Ir vien pateikdami skaidrį informaciją žmonėms apie e, išleidžiamas lėšus jau <clears throat> galime pasiekti, kad patys žmonės pradėtų veiksmingiau kontroliuoti ir būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Europoje mes esame pakankamai skaidrus, tačiau mes turime tą skaidrumą ir tinkamai pateikti, pristatyti. Mes labai dažnai siekdami rezultatų daug įvairių tyrimų, tyrimų užsakome, atliekame ir susidaro įspūdis, kad informacijos, kurios reikia, vis tiek neturime, bet ji yra. Taigi e, aš pasistengsiu skaidrumą paversti uh, geriausių mūsų kontrolės sistemos partnerių, dėl agentūrų. Kiekviena agentūra yra įsteigiama dėl tam tikrų priežasčių, siekiant spręsti tam tikras specifines konkrečias problemas, kai kurios yra skirtos dirbti sveikatos apsaugos rytyje, kitos siekia sukurti geresnės, geresnį mokslinio tyrimų, inovacijų aplinką. Ketinu daugiau dėmesio skirti tai agentūrų e, sistemai ir prieš atvykdami čia aš pažadėjau peržiūrėti agentūrų veiklą, pateikti kai kurias rekomendacijas, tačiau pateikdama bendro pobūdžio atsakymą galiu pasakyti, kad jeigu iš tiesų siekiame veiksmingumo, tai e, tikrai šventų karvių turėti negalime. Kedžia kelias. Kaja Kalas. No. Pane Jatenbek. Kysymykseni suomen kielellä. Ačiū, aš užduosiu klausimą suomių kalbą. Komisarė, ankstesnėme darbe jūs gerai atlikote savo pareigas iš tikrųjų. Jūs buvote labai kompetentinga. Dabar jūsų kompetencijos rytis bus visiškai kitokia. Ir norėčiau paklausti, kodėl jūs manote būtent jūs būtumėte tinkamiausia kandidatė būti atsakinga už biudžetą. Kodėl? Aš maniau, kad ponas Junkeris galėtų geriausiai atsakyti į šitą klausimą, tačiau pabandysiu pasvarstyti, kodėl aš buvau pasirinkta. Tai yra didžiulė atsakomybė. Ir aš sutinku. Pirmoji reakcija, kai sužinojau apie šį pasiūlymą, buvo tokia, kad mano palaukai atsistojo. Gerai, kad jie nors yra trumpi. Tačiau rimčiau, kalbant, pagalvojusi, padariau išvadą, kad ponas Junkeris man šį darbą siūlo dėl gerų priežasčių. Dviejų. Viena yra dėl to, kad Aš esu dirbus e, didelės atsakomybės reikalaujantį darbą. E, aš e, dirbau pasaulio banke, atsakinga buvau už didžiulės lėšas, už visą banko grupę. Ir buvau atsakinga už pinigus ir žmonės. Ir mano pasiekimai nėra prasti, galiu tuo didžiuotis. Antra priežastis yra ta, kad aš, mano nuomonė, įrodžiau, kad esu nepriklausoma, kad įsakymų iš nieko ne, neklaus, neklausau, vadovausi Europos žmonių interesais. Man atrodo, kad tai yra labai svarbios savybės. Ir aš daug taip pat dirbu, manau, kad tai irgi naudinga. E, kalbėdami apie biudžetą, kalbame apie milijardus biudžetų ir tai turbūt milijardas mylių į kitų, kurie kenčia nuo skurdo. Matome, kad e, vienas iš penkių vaikų Airijoje gyvena skurde, o ištekliai e, skiriami, pavyzdžiui, jaunimo garantijų sistema nepakankamai išsprendžia investicijų poreikio klausimą, kad būtų kuriamas pakankamai infrastruktūra. Vietoj tai to, kad kurtume tą ES biudžeto prietinę vertę, patrigubinant tos naujoviškus e, finansinius instrumentus, mums reikia konkrečių tvarių sprendimų. Kas sukūrė finansinę krizę? Ar tai tai spekuliaciniai inter... instrumentai? Taigi, ar manote, kad spekuliacinės priemonės yra, turi ateitį? Given... Turint galvoje mūsų dabartį ir ateities perspektyvas, turbūt geriausiai pastarnautume savo žmonėms, jeigu sukurtume daugiau galimybių jiems namuose, Europoje. O tai reikalauja e, išlaisvinti mūsų verslininkų potencialą, ypač jaunų verslininkų potencialą. Šiuo metu nematome pakankamo, pakankamų investicijų Europoje. Neturime pakankamo augimo ir turime taip pat suvaidinti savo vaidmenį ir šią prasme. Taip pat atminkime, kad naujieji finansiniai instrumentai yra maža ES biudžeto dalis - 9 milijardai. Tai yra trigubai daugiau, bet e, ta pradinė suma buvo labai maža. Ir atsakydama į ankstesnį klausimą galiu pasakyti, kad aš e, labai nerimauju, kad mes labai žvalgiai vertiname kiekvieno, įvertinsime kiekvienos tos priemonės e, našumą prieš eidami toliau. Jeigu matysime, kad reikia problemų, reikia jas sustabdyti. Bandomieji projektai tam ir yra. Jeigu jie veikia, darome tokių dalykų daugiau. Vienas didžiausia nerima keliančių dalykų yra tai, kad labai entuziastingai įmamės ko nors daryti, neįvertinę e, tų bandomųjų projektų giliai. Garantuoju, kad taip nebus. Tuo pat, aišku, turime daryti daugiau žmonėms, kurie patyrė didžiausią krizės poveikį. Jaunimo garantija yra gera schema. Ten yra 6 milijardai. Aš tikiuosi, kad būsiu ta komisijos narė, kad, kuri prižiūrės, kad kaip ši sistema, kad ši sistema būtų išplėsta. Ačiū. Indrek Tarant. Ačiū, ponia Georgieva. Pirmiausia, noriu pasveikinti Bulgarijos žmonės, kurie skirtingai nuo kitų valstybių nariai paskyrė nepriklausomą asmenį, kuris yra tik tai susijęs su politinė frakcija ir turi puikių žinių apie realų gyvenimą, įskaitant aplinkos problemas. Todėl prieš klausimą aš, e, mano kolegos, rėmėme jūsų paskirimą. Mes esame įstikinę, kad klimato kaita yra problema, ją reikės spręsti kaip galima greičiau ir bent 20 procentų daugiametės finansinės, pro, finansinės programos su klimatu susijukėsiams reikalams nepakanka. Taigi, kaip jūs panaudosite savo patirtį aplinkos apsaugos srityje, kad būtų prisėdama rimčiau prie kovos su aplinkos krize. Ir kokie pasiūlymai būtų žalinti ES biudžetą, padaryti jį tvaresnį ir kaip stiprinti aplinkos integravimą į ES biudžetą ir padidinti su klimatu susijusią biudžeto dalį, nes griežta policija ne tik gali būti, turi būti ketinimas, bet turi pasiremti konkrečiais biudžetiniais asignavimais. Labai ačiū, kad iškėlėte e, idėją, kad galima pasiekti daug tikslų su šiuo biudžetu. Ir Čia vienas iš tikslų būtų kova su klimato kaita. Esu įstikinusi profesionaliai, bet taip pat ir iš savo patirties, e, dirbus penkeris metus humanitarnės pagalbos srityje, tai galiu pasakyti, kad klimato kaita yra realus dalykas, jis vyksta ir kova su juo yra turbūt svarbiausia kova, kurią turime kovoti. Komisija yra įspirgavusi 20 procentų skirti išteklių Šiemet turime 12,5 procentų. Ir žinoma, mano tikslas yra pasiekti tuo 20 procentų ribą. Ir aš būčiau laiminga, jeigu tą ribą viršytume. Manau, kad tai ir vyks. Pradedami gyvendinti projektai, kurie bus svarbus tik 16 metais, tačiau tuo pat metu jau bendroje žemės ūkio politikoje jau gal kalbojama apie žalinimą, kaip prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo. Rengdamasi šiems klausimams, a, perskaičiau tokio dydžio dokumentų krūvą ir buvo puikios informacijos ten. 138 tūkstančiai e, ekologiškų ūkininkų pasinaudoja BŽUP. Tačiau, na, jie, jie, jie gamina maisto produktus, bet taip pat ir didina ekologinį gaiminį samoningumą. Taigi, žinoma, visą tai mes turime stebėti labai atidžiai, kas vyksta biudžete, viduje ir išorėje, panaudojant vystimosios pagalbos pinigus. Taip pat, kaip mes, ką mes darome savo pastatuose, tai irgi e, kasdieninės kovos klimato kaita dalis. Jonathan Arnott kalbėjote, kad pasibaigė jūs laikas, kai kolega klausė apie parlamento būsinės. Ar suprantame, kad daugeliai mokesčių mokėtojų tiek Anglijoje, tiek Italijoje kiekvieną mėnesį parlamentą vežioti iš Strasbūro į Briuselį, e, kas kainuoja milijonus, rodo, kad e, pinigams ne, nesuteikiama tinkama vertė. Jūs sakėte, kad e, norėsite, sieksite, kad tie pinigai turėtų didelę vertę. Ar remtumėte vieną parlamento darbo vietą, kad būtų staupyti pinigai? Ar remsite rimtus kriterijus ES biudžetams, kad žinotume, ar jie sėkmingi ar ne? Ar pritarsite, kad reikia sumažinti ES darbuotojų skaičių, kuomet e, tų darbuotojų yra daugiau negu Britanijos armijoje. Aš pradedu nerimauti dėl Britų armijos dydžio. Dėl pirmojo klausimo. Su visa pagarba. Jūs žinote, kad tas klausimas reikalauja sutarties keitimo. Kai kurie iš kolegų humanitarnės pagalbos bendruomenėje kartais man, apie mane sako, kad aš esu stebuklinga moteris. Aš nesu. Sutarties keitimas yra sutarties keitimas. Jeigu to norėtų sutarties signatarės, tai yra jų reikalas. E, kaip vertiname savo veiklą pagal jos efektyvumą? Tai yra ir biudžetas pagal rezultatus. Tai reiškia, mes periname prie jo, naujojame daugiametėje programoje ir parlamentui labai svarbu ir toliau e, mus prižiūrėti, kai mes tai darome, tai nėra lengva, nes tokiame biudžete reikia numatyti ne kiek pinigų išleisime kokiems tikslams, bet kokie yra rezultatai išleidžiant tuos pinigus. Ir e, visada susidurėme su didelė problema, problema, kad tai dažnai mus verčia matuoti tai, ką lengva išmatuoti, o ne tai, kas yra svarbiausia. Ir tuomet galime gauti e, netikėtas neigiamas pasiekmes. Todėl visą laiką, viską reikia daryti atsargiai, tačiau pasiteisinimo, aišku, nėra Kaip jūs minėjote, e, reikalaus ir kiti. Ir aš esu rimtai pasiryžusi darbuotis siekdama šio tikslo. Dėkoju, Esteban Gonzalės Bons. Ačiū, e, ponia paskatoja komisijos narė. Europiečiai vis labiau susirūpinę dėl europinio projekto. Europos piliečiai abejoja europinių klausimų aktualu, aktualumu, tai yra euroskepticizmo esmė. Ir abejoja galimybę kovoti su ekonominė krize ir kitomis aplinkybėmis, kaip kad Rusijos embargo poveikis mūsų žvėjams ir ūkininkams. Biudžetas yra politinis tikslas, tačiau Europos biudžetui panašu, kad nuolatos trūksta ambicijų. Europos lyderiai kasmet mano, kad biudžetas sėkmingas, nors tai nesiekia nes vieno procento. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs sugebėsite įtikinti tarybos narius, kad šiek tiek padidintas biudžetas duos kur kas didesnį pozityvų poveikį Europos Sąjungai. Kitaip žodžiais, kitais žodžiais tariant, ar jūs manot, pritarėte nuomoniai, kad su mažesniais ištekliais neįmanoma sukurti daugiau Europos? Uh, Thank you very much. Ačiū. Apmaudu, kad e, pasibaigus dėryboms dėl tokmetės finansinės programos, sprendimas buvo toks, kad e, programa mažesnė nei siūlė komisija, bet tokią turime daugiametę finansinę programą, kokią to turime. Ir manau, kad e, dabar už vis svarbiausia yra įgyvendinti tai, dėl ko susitarėme ir parodyti, kad tai, ką darome, yra vertinga. Uh, Ir norėčiau perėti dabar prie kito svarbaus jūsų paliesto klausimo. Visi, kurie, kurie myli Europą, turi susirūpinti, nes daug žmonių praranda pasitikėjimą Europą. Ir tai matyti yra ne, ne, ne dėl priežas, ne šiaip savo. Aišku, galime kalbėti apie priežastis ir ką čia reiktų kaltinti, kas turi prisimti už tai atsakomybę, bet aš norėčiau gal pakalbėti tik tai apie komisijos atsakomybę už tai. Mes privalome būti kur kas labiau matomi ir pasakoti apie tai, ką mes darome. Aš lankiausi, kalbėjausi su vienu parlamentaru, Europos parlamentaru neseniai ir um, pasakiau, ar žinai, kad tas miestas, kuriame aš gimiau dabar, jame yra metro dėl Europos Sąjungos. Ir tai žmonės gali lengviau keliauti į darbą, daugiau verslo yra ir daugiau klėstėjimo. Taip yra dėl Europos Sąjungos lėšų, bet mes tų istorijų pasakojame nepakankamai. O kodėl? Dabar ten, dabartinės pareigas eidama žmonės, su kuriais dirbu, norėjo, kad aš vėl likčiau dėl to, kad aš rodau, ką žmonės, kas yra daroma Europai bet būtent tai yra labai svarbu, nes turi žmonės žinoti apie tai, ką mes darome, nes jeigu ne, tai kodėl jie, jie norės mus remti. Ir aš būtent čia ketinu ir toliau dirbti šioje srityje. Derek Mon. Daug dėmesio skiriame ES lėšų panaudojimui, tam, kad jos būtų tinkamai panaudotos, be klaidų, be sukčiavimo. Ir kaip jūs sakėte, savo, teigite savo atsakymuose raštu, daugiau dėmesio skirsite geresniam lėšų panaudojimui. Ir aš manau, kad būtent mes turime tam ir skirti daugiausia dėmesio, kur lėšos e, leidžia pasiekti geriausių rezultatų ekonomikoje, darbo vietų kūrimo prasme. Tai svarbu, kalbant apie tradicinės ES lėšas ir 300 milijardų investicijų kurias siūlo komisijos pirmininkas. Taigi mano pirmasis klausimas. Kaip jūs, kaip e, komisijos narė, ketinate pasirūpinti, kad būtų kontroliuojamos ES lėšos ir prižiūrima, kiek veiksmingai jos yra panaudojamos siekiant ES tikslų, kuriant darbo vietas ir skatinant augimą. Ir dar vienas e, neapmokėtos sąskaitos. Aš manau, kad problemų yra dėl mokėjimų ir uh, E, problemos, ta, problemos sprendimas stabdo taryba. Ten nėra politinio sprendimo. Kalba čia nesvarbiausia apie finansus, bet apie politinį norą ir sprendimą. Ar jūs įtikinsite tarybą imtis kitokios pozicijos dėl mokėjimų tam, kad būtų išspręsta problema? Thank you. It is, uh, it is true that uh, this balance between uh... Tiesa, kad uh, pusiausvyrą tarp geresnio lėšų panaudojimo ir rezultatų bei kontrolės sistemos leidžia siekti geresnių rezultatų. Ir visuomet čia yra šiokios tokios įtampos. Kontrolė yra būtina, nes priešingą atveju, kodėl šis mokesčių mokėtojai turėtų mumis pasitikėti. Bet kontrolė geriausiai įmanoma per pažangės sistemas, kai yra paskatų rasti klaidas, jas taisyti, kai žmonės gerai apmokyti žino, ką daro. Ir mes e, kur kas daugiau dėmesio turime skiri, skirti re, remimo aplinkai, palaikymo aplinkai ir taip pat reikalinga tinkama kontrolės sistema, veikianti kontrolės sistema, nes e, kas kart, kai kažkas netinkamo atsitinka su mūsų biudžete, tai mus stumia dešimt metų atgal, kalbant apie pasitikėjimo atsikovojimą. Ir tai nėra primtina. Nulinė tolerancija sukčiavimui, čia nėra vien tik tai sukčius, e, su, šūkis, bet ir būtinybė, jeigu skaičius būtų dar mažesnis už nulį, aš jį panaudočiau, nes tai yra absoliuti būtinybė. O man kontrolės kaštų mažinimas. Čia geriausia būtų uh, kiekvienam mūsų siekti kultūro, e, rezultato ir atskaitomybės kultūros, o ne būtent paskirti kontrolierius ir, ir projektų rengėjus. Ne, visi turime dalintis tuo bendru tikslu. Ir įmanoma tą padaryti. Dėl tarybos. Aš manau, kad e, esmė yra rezultatuose. Aš noriu, kad tarybai, taryba suprastų, kad aš tai, aš tai, ką sakau, tą ir turiu omenyje ir kad būtent taip aš su jais dirbsiu. Gal atsakydama į tą klausimą užbaigsiu mintį. O. Tikėtina. Kolmel. Pone komisijos narė, daug kalbėjome apie išlaidas, norėčiau jūsų paklausti ir apie pajamas. Šiuo metu turime sistemą, kuri iš pradžių buvo grindžiama pagarsėjusiomis nuosavomis ES biudžeto įplokomis ir valstybių narių įmokomis dėl akivaizdžių priežasčių nuo savų išteklių dalis mažėja, todėl reikės didinti valstybių narių įmokas. Yra tiesioginiai mokėtojai ir netiesioginiai mokėtojai į ES biudžetą. Tiesioginiai mokėtojai e, kurie įmoka didesnės įmokas dalį gauna atgal į savo biudžetą Tuo tarpu netiesioginės mokėtojos nieko negauna, negalėtumėte mm, pasiūlyti pakeisti sistemos tam, kad būtų, mm, nereikėtų gražinti tų pervešinių įmokų ir būtų galima staupyti daug administracinių išlaidų. Ačiū, būtų puiku. Viskas, kas supaprastintų biudžetą, labai pageidautina, nes viskas tampa sudėtinga dėl įplaukų ir dėl išlaidų valdymo. Dėl įplaukų Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakiau apie nuosavus išteklius. Aš dabar matau, kaip didiname įplaukas Europoje. Ir tą įmanoma padaryti, kaip jūs ir sakėte. Ir žengiant toliau, turime aiškiau apibriežti Europos biudžeto vertę, kurią jaučia mūsų piliečiai, įskaitant ir tuos, kurie yra tiesioginiai mokėtojai, šalis tiesioginės mokėtojos. Matyt, ne visi žino, kiek jie gauna naudos iš ES biudžeto. Dėl to, kad mes nemokame gerai įvertinti ir, ir pamatuoti, kiek sugrįžta į tas bendrovės iš šalių mokėtojų, kai gyvendinamas projektas sangodos politikos rytyje. turime surasti būdų ir nutiesti daugiau tiltų tarp įvairių šalių kategorijų, o ne dar labiau jas skaldyti. Paprasčiausias tiltas būtų tas, kad tiesiog iš vis e, išimtumėme tą klausimą. Tai, tai yra keturių dienų darbas europiečiams e, surinkti ES biudžetą. Tokiu būdu gal geriausia būtų suformuoti biudžetą, jį gyvendinti ir tokiu būdu sumažėtų tas spaudimas. Bet aš esu pragmatikė ir aš dirbsiu toje aplinkoje, kokia yra, ir nuosavų išteklių darbo grupėje ir sieksime surasti alternatyvą. Mikael Teurer. Teureris. Ačiū, ponė pirmininkė. Frau komisarin. Gerbimo komisijos narė. Mūsų biudžeto padėtis yra tokia, kad viena vertus 80 procentų ES biudžeto priklauso bendrai administraciniai atsakomybei, tai yra administruojami taip pat ir valstybių narių. Daug vyksta diskusijų apie šio administravimo valdymo kokybę ir e, politinius įsipareigojimus, ar ketinate imtis priemonių tam, kad e, valstybės narės pateikdamas savo biudžeto lėšų panaudojimo deklaracijas prisimtų didesnę atsakomybės dalį. Taip pat e, <clears throat> mes kaip ir anksčiau vadovaujamės klasikinė biudžeto vykdymo tvarka, o parlamente kalbama labai daug apie uh, į rezultatus orientuotą biudžeto lėšų panaudojimą, kokių veiksmų ketinate imtis, kad būtų pasistumėta daugiau į priekį šioje srityje ir kaip ketinate reformuoti patikinimo deklaracijų. Ačiū. Aš pasisakau už nacionalinės deklaracijas. Tik keturios dėja valstybės narės nusprendė taikyti jas. Tai nėra tos valstybės narės, kur yra daugiausia problemų dėl įgyvendinimo, dėl ES finansuojamų projektų ir programų įgyvendinimo. Ką daryti? Komisija parengė pasiūlymą, o dabar pagrindinis klausimas, kaip įtikinti valstybės narės, kad idėja gera. Ir taip pat, kaip įveikti tam tikrus teisinius sunkumus kai kurioms valstybėms narėms tą padaryti nes federalinės valstybės yra viena kategorija ir kaip daryti, ką daryti su jomis ir panašiai. Bet tai yra produktyvus būdas e, užtikrinti didesnį nuosavybės jausmą, įtraukti nacionalinius parlamentus į priežiūros procedūrą, kalbant apie ES lėšas. Tai yra tinkamas kelias. Aš e, iš ties nesu įsitikinusi, kad mes rodome patį geriausią būdą, kaip dirbti su valstybėmis narėmis. Nes vis dar matome, kad komisija ir valstybės narės daugeliu atveju nedirba kaip viena komanda siekianti vieno tikslo komisijos personalas yra vertinamas kaip tarsi cerberis. Ir aš norėčiau grįžti prie ankstesnės minties. Viskas priklauso nuo mąstysenos. Jeigu dirbdamas daugiausiai dėmesio skirsi rezultatams ir jų, jų ir pasieksi. Dėl rezultatų aš pasisakau už tai, bet reikia žiūrėti, ką pirmiausia galime lengviausia padaryti ir siekti pažangos. Jad, Liada. Mes žinome, kokį darbą jūs atlikote tarptautinio bendradarbiavimo komitantės pagalbos ir reagavimo į krizės, srity, krizės srityje. Iš tiesų, panašu, kad mes nuo įsipareigojimų judame link tvarumo politikos ir karinių siekių Tas buvo ir Irake, ir Libijoje, ir tas dabar vyksta ir Malyje, Sirijoje, ir Palestinoje. Mums reikia didinti pagalbą ES tiem žmonėms. Ir ta pagalba yra mažesnė nei buvo 13 metais. Daug valstybių narių susiduria su demografiniais iššūkiais. Frontexo parama, kalbant apie Lampedūzos katastrofą. Mes didame Frontexą kaip pagalbą humanitar, kai humanitarinė pagalba, tarptinio bendradarbiavimo finansavimas yra labai mažas. Ir aš tikrai aš nenorėčiau, kad tokiame pasaulyje gyventų mano vaikai. Taigi, kokių konkrečių pas, pasiūlymų jūs turite tam, kad ES įsipareigotų realiai įsitraukti į taikos siekimo procesą? Iš ties, tai yra tas klausimas, į kurį per dvi minutės labai sunku atsakyti, bet aš pasistengsiu, nes man labai labai rūpi ši tema. Pirmiausia, dėl Frontex agentūros ir vystamojo bendradarbiavimo pagalbos. Aš, kaip jai patvirtinta bus mano kandidatūra, aš su kolegomis sieksiu, kad imigracijos iššūkiai nebūtų svarstomi tik tai vertinant tą gal, galutinį kelionės tikslą. Čia yra trigubas požiūris. Pirmiausia, dėmesį turime skirti tom šalims, iš, kur, iš kurių bėga žmonės, kodėl jie taip rizikuoja, kodėl sėda į nepatikimus laivus ir plaukia į Europą, nes sąlygos ten yra siaubingos. Investicijos į taiką, saugumą ir plėtrą yra būtinos, kad galėtumėme su šaknimis išrauti tą problemą. Kitas e, klausimas prie, prie keiviai žmonėmis e, vyksta tartautinis bendradarbiavimas šioje srityje, aktyvus bendradarbiavimas. Ir tik tuomet ateina trečia problemos dalis, kaip spręsti tą problemą, kai jie čia atvyksta, ką su jais daryti. Ir aš tikrai tikiu, kad e, ta problema liks mūsų širdyse ir mes daugiau nuveiksime jų labui. Aš manau, kad konfliktų prevencija, konfliktų sprendimas turėtų būti uh, faktiškai politinė obsesija, kalbant apie politinės lėšas. Nes tas pasaulis, kuriame aš gyvenu kaip humanitarnės pagalbos komisarė, yra labai pavojingas pasaulis. Matome daug neužtikrintumo, pažeidžiamumo dėl kelių veiksnių, dėl ekstremizmo ir dėl klimato kaitos. Ir tai, kas vyksta tame pažeidžiamame pasaulyje, nėra vien tik tai nekaltų žmonių tragedijos, tai palieka kančios pėtsaką dar didesnį nei, nei po antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šio laikinėje istorijoje ta, tokius dalykus matome. Ir tas pėtsakas, tas kančios pėtsakas, kuria labai rimtas ir tiesioginės grėsmės mums. Ačiū. Jonathan Arnott. Pone komisijos narė, jūs kalbėjote apie savo miestą Bulgarijoje, kur buvo metro linija pastatytas ES lėšomis ir patikėte tai kaip pavyzdį, kodėl visuomenė turėtų būti labiau proeuropietiška. Viena priežasčių, kodėl žmonės nepasitikė Europą, yra ta, būtent ta, nes jie supranta, kad yra jų pinigai, mokesčių mokėtų pinigai, kurie siunčiami Briuselio, pata Briuselis prisima už tai visą garbę. Mano vertinimu, vienas kurpalius visiems, ta, tas mentalitetas, kai visas, visos galios nusėda Briuselį, atimama atsakomybė iš nacionalinių vyriausybių ir už tai turi dėkoti piliečiai, yra problemos dalis. Štaigi koks klausimas būtų jums kokia, nors nurodykite vieną išlaidų konkrečią sritį, vieną pavyzdį, kur kontrolę būtų galima iš Briuselio sugražinti nacionalinėms vyriausybėms ir kad viską būtų galima padaryti vietoje, vietos žmonių labui. Ačiū. Metro Bulgarijoje yra tokia stotelė ten. Europa. Ne Europos komisija, o Europa. Nes žmonės žino, kad, na, jie yra Europos piliečiai, Ir štai dabar yra ta metro linija, o jūsų klausimas dėl to, kur reiktų, kur turėtų būti sukaupti įgaliojimai ir valdžia. Aš manau, kad e, valdžia turi būti ten, kur jie geriausiai galima disponuoti. Ir yra sričių, kur Net ir nacionalinėms vyriausybėms neįmanoma to padaryti. Vietos gaisrininkai tą padaro, tarkim, kai, kai kyla gaisras, jie geriausiai tą darbą atlieka. Bet yra sričių, kur kolektyvinės pastangos kur kas stipresnės, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai. Žinoma, mūsų universitetų tinklai, mokslininkų tinklai. Tada mes galime kur kas geriau bendradar... konkuruoti milžinų pasaulyje - Kinija, Indija, JAV ir net jungtinė karalystė pati savaime, kažin, ar jaustus jau taip patogiai ir saugiai toje konkurencijoje, o kartu mes esam kur kas stipresni. Ir pirmasis vicepirmininkas atsakingas už geresnį reguliavimą. Ir čia dabar kalbėti apie tai, ką mes darėme ir, ir, ir nebuvo prasminga padaryti. Gal mes grįšime prie tų diskusijų, dabar tą darome, yra refit programa, kurios tikslas yra atsisakyti tų dalykų, kurie arba pasenę, arba nebūtinai naudingi, arba kur pagal subsidiarumo principą tie dalykai geriau daromi nacionaliniu lygmeniu. Aš taip pat esu komisarė atsakinga už civilinę saugą ir buvo kalbama apie civilinės saugos pajėgumų kūrimą ES. Aš pasakiau ne. Mūsų civilinės saugos pajėgumai yra civilinės saugos pajėgumų tinklas val, tarp įvairių valstybių narių. Mūsų tikslas sujungti tą tinklą ir geriau jį dislokuoti ir e, panaudoti. Siegfried Gurison. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtojo komisijos narė, dėkoju, ką pasakėte dėl neapmokėtų sąskaitų ir tą strategiją, kurią pristatėte, man atrodo, yra labai racionali. O mano klausimas yra susijęs su štai kuo. Išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris e, teigia, kad jūs parengsite planą dėl mokėjimų privatizavimo per pirmasis darbo dienas. Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių, detalių, kokius kriterijus taikysite, kur bus prioritetinės rytys, kur komisija galbūt skirs daugiausia prioriteto. Ir kitas klausimas susijęs su daugiametės nacinės programos peržiūra ir reglamentu, kur teigiama, kad nacionalinės, nacionalinės signavimai sąnaudos politikai irgi turi būti peržiūrimi 16 metais ir tai gali sąlygoti tam tikrų strikdžių e, lėšų panaudojime. Taigi, kaip jūs tai vertinate, juolab, kad struktūrinės lėšos turėtų sąlygoti darbo vietų kūrimą ir augimą tose valstybėse. E, Atsakydama į pirmą jūsų klausimą, turiu pasakyti, kad jau pabrėžiau, jog mes dabar visos išlaidas e, skirstantis generalinį direktoratai, ieškome priemonių, kaip būtų galima geriau planuoti ir gyveninti mokėjimus. Tas generalinis direktoratas, už kurį aš atsakinga, ECO, mes pirmieji išvelgėme tą problemą, nes mūsų atveju krizė, krizių auga, e, krizė siautėja, nesumoki, žmonės miršta. Taigi reikia labai griežtai spręsti e, problemas ir valdyti tinkamiau, tinkamiau tas, tuos asignavimus. Ir mes gyvybę, gyvybės gelbėjimą iškėlėme kaip pagrindinį prioritetą ir mes įvertinime kiekvieną veiklos etapą, žiūrėjome, kur galime atidėti, o kur negalime nieko atidėti, nes e, žus žmonės. Toliau partnerį suskirstėme į dvi kategorijas. Tie, kurie galėtų prisitaikyti prie lėtesnio mokėjimo ir tų, kurie tikrai ne. Ir jungtinių tautų agentūrų atveju mes sumažiname avansinius mokėjimus nuo 80 iki 40 procentų, nes jie gali išgyventi, pas juos finansavimas didžiulis, o smulkioms nevyriausybinėms organizacijoms. 80 procentų išsaugojame, išlaikėme tam, kad jiems nereiktų skolintis ir kad atsitiktų taip, kaip aš sakiau, kad mokesčių mokėtojim dar reikėtų ir delspinigius procentus sumokėti. Ir dar vienas dalykas, ką padarėme. Mes pažiūrėjome, kaip projektai yra gyvendinami mūsų partnerių kontekste, nes dirbame su JAV labai daug, su valstybėmis narėmis ir pažiūrėjome, kur būtų galima dirbti kartu ir siekti geresnio rezultato. Ir pavyzdžiui, pietų sudane JAV paėmė šiek tiek daugiau, tada buvo problemų dėl mokėjimų, dabar mes darome jau daugiau nei jie ir štai tą metodą galima pritaikyti plačiau. Vladimir Manka. Vladimir Manka dabar. Pane Gergieva, jaunimo nedarbas padidėjo nuo 16 iki 24 procentų nuo 2007 iki 2013 metų. Taip pat turime nepamiršti, kad jaunimo nedarbas Graikija ir Ispanija siekia 50 procentų. Ponas Junkeris teigi, <clears throat> kad uh, E, praktiškai rizikuoja atsirasti 29 valstybė narė, kurią, kurios plėsius sudarytų atskirti arba darbo neturintis asmenys. Taigi, kokiu veiksmu imsės, kad įgyvendintumėte jaunimo garantijų sistemą 2015 metais atinkamoms iniciatyvoms finansuoti baigsis lėšos, ką ketinate daryti, kad būtų padidintas es biudžeto finansavimas nuo 2016 metų jaunimo žimtumo iniciatyvoms. Be to socialistai ir demokratai ir kai kurios tarptautinės organizacijos paprašė skirti per visą laikotarpį nuo 14 iki 20 metų 21 milijardą eurų šioms reikmėms. Kaip vertinate tokius skaičius? Ačiū. Jaunimo užimtumo iniciatyva jau dabar duoda apčiopiamų rezultatų. galima įvertinti e, kai kurios projektus, e, kurie vykdomi bendrai su valstybėmis narėmis. Nežinau tikslių skaičių, kaip jie gyvendinami, kokie rezultatai yra Graikijoje, tačiau Ispanijoje ir Prancūzijoje mes kalbu, kal, kartu kalbame apie 750 tūkstančių jaunų žmonių, kuriems atsiranda geresnių įsidarbinimo galimybių dėl vykdomų priemonių ir programų. Taigi, manau, kad rezultatus jau matome ir jeigu ir toliau bus neblogi, aš pasisakysiu už tai, kad šios priemonės būtų toliau tęsiamos, atliekant vidurio laikotarpio peržiūrą. Mes visuomet esame e, asignavimų įsipareigojimams dalyje numatė tam tikrą atsargą, kurią būtų galima panaudoti jaunimo įdarbinimui skatinti. Aš visuomet pasakau už galimybės jaunimui sudaryti geresnės sąlygas dirbti, nes kuomet matome jaunimą susikraunantį daiktus ir išvykstantį į kitas šalis ir paverčiantį jas produktyvesnėmis ir konkuringesnėmis, tai labai liūdina ir turime, turime dėti visas manomas pastangas, kad taip neatsitiktų. Dėl finansavimo padinimo iki 21 milijardo eurų turėsiu e, susipažinti su galimybėmis tokią sumą skirti ir numatyti ir galėsiu Jums apie tai vėliau pranešti, nes šiuo metu išrinktasis komisijos pirmininkas reikalauja iš mūsų kartu nustatyti bendrus prioritetus, o ne atskirai. Taigi atsakymą į šį klausimą galėsiu pateikti tik pasikonsultavusi su kolegomis. Ponas Olbricht. Ačiū. <clears throat> Pirmiausiai, labai džiugu Jūs vėl matyti čia po penkerių metų. Jūs buvote viena iš komisijos narių, kuris sulaukite labai gero prieimimo parlamente ir mūsų bendarbiavimo patirtis yra teigiama ir tikiuosi, kad busimieji penkeri metai mūsų bendarbiavimo vyks taip pasklandžiai kaip ir pastarėjai ir prisidės prie geresnio komisijos ir parlamento tarpusio bendarbiavimo. Aš noriu politinio pavadžio klausimą užduoti. Į savo atsakymuose, kuriuos patikėte raštu, kalbėjote apie daugiametės finansinės programos peržiūrą. Parlamente vyksta tinkama diskusija apie tai, ką reiškia peržiūros metu 2016 metų pabaigoje vėliausiai numatyti tam tikrus pakeitimus daugiametėje finansinėje programoje. Manau, kad šis klausimas mums patiems bus labai sudėtingas svarstyti, nes mūsų pozicijos skiriasi. Todėl šio klausimo pobūdis jums yra šiek tiek provokacinis, tačiau prieš pradėdama eiti šias pareigas. Kaip manote, kada turėtumėte, turėtume tas diskusijas pradėti? Atsakymas. Jeigu viskas vyks taip, kaip numatyta, komisija ketina šio darbo imtis nuo lapkačio pirmos dienos ir nei diena vėliau. Ir ne, net jeigu ta diena būtų šeštadienis, vis tiek negalime švaistyti laiko. Turime pradėti jau darbus. Galvoti apie tai, kaip vykdyti daugiametės finansinės programos peržiūrą. Jūs puikiai žinote, kad niekas šią temą labai nesižavi, kai kurie mano, kad politiškai tai galbūt netgi neįmanoma padaryti <clears throat> ir būtų įmanoma tik tuo atveju, jeigu dėsime labai daug pastangų, siekdami įtikinti, kad tai yra įmanoma. Ypač turint omenyje tas valstybės, kurios yra labai susirūpinusios dėl bet kokių veiksmų šioje srityje ir vyraujanti nuomonė yra ta, kad visomis priemonėmis bandoma pateisinti didesnės išlaidas ir nebūtinai tas, tos išlaidos turi būti vykdomos išmintingai. Ir vienintelis mūsų kontrargumentas, kurį galime pateikti, tai yra pasiekiami rezultatai. Todėl aš ir sakau, kad komisija kaip vienas darinys turi parodyti ir įrodyti savo patikimumą ir sugebėjimo pateikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinant būtų geriausiai apginami Europos žmonių interesai. O nekiltų įtarimų dėl kažkokiu nors užpolisinių susitarimų. Žinote, kad tai nebus lengva pasiekti, tačiau jeigu galvojame apie Europos konkurencingumą, mes turime tam skirti ir papildomų finansinių injekcijų. Jeigu jau kalbame apie tuos 300 milijardų eurų ir sugebėsime tuos pinigus rasti, tai vėliau tikrai mūsų išeitinė, išeitinė pozicija pagerės. Panas Pirinskis, ponė Georgijeva. Pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti su parodytų pasitikėjimų patikinti Jums ES biudžetą ir žmogiškų išteklių atsakomybės sritį. Linkiu Jums sėkmingų klausimų rezultatų. Veikiausiai visi žinome, kad vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, tai yra turtinė neligybė, kuri didėja. Kokiu dėsite pastangų, kad sanglaudos politikai gyvendinant šis klausimas būtų sprendžiamas ir kad dauguma valstybės suprastų, kad tai yra naudinga visiems. Ar ugdysite uh, <clears throat> atitinkamus įgūdžius tose šalise, kurios šiuo metu dar labiausiai to nesuvokia ir bendrabiausiate su Europos e, finansininkų rūmais, e, tam, kad tie galėtų suprasti, kad, tie galėtų suprasti, kad tai nėra vien tik tai e, su finansiniais dalykais susiję aspektai. Ačiū, ponė Pirinski. Ačiū už mm, galimybę kalbėti su gimtaja kalba, tai išteikia galimybę ir vertėjams padirbėti iš bulgarų kalbos verčiant. Aš labai teigiamai vertinu sanglaudos politiką ir mano lūkesčiais jie susiję yra labai teigiami. kalbant apie tai, kad reikėtų suteikti galimybę toms šalims, kurios šiuo metu atsilieka pasitemti, tai mes daug pastangų dėjome ieškodami atsakymą į šį klausimą. Didelė dalis sanglaudos fondo lėšų yra skiriama 25 procentams skurdžiausių ES regionų. Komet kalbame apie atotrukio turtinės neligybės e, sumažinimą. Turite minėti, kad jį padidėjo krizės metu. Mes e, turime galvoti ne tik apie sąnglaudos, tačiau taip pat ir apie konkurencingumo politiką. Tai yra Erasmus Plus programą, galiu paminėti, tai yra priemonė, kurią pasitelkus būtų galima jauniems verslininkams, ūkininkams suteikti daugiau galimybių, nes tik jaunimas, mums reikia jaunimo pastangų, kad e, atgyvintume, pakeltume Europos ekonomiką. Todėl busimosios sudėties komisija turės galvoti daugiau apie galimybės, kaip susijęti tarpusavyje konkurencingumo didinimo ir turtinio atotrukio mažinimo e, sritis. Aš manau, kad e, mano ką tik minėti pasiūlymai tikrai turėtų būti patrauklus. Mary Hannibal. Ačiū komisijos narė. Kaip minėjote, mūsų vykdomos programos ir politikos turi būti naudingos visiems piliečiams ir padėti tiems, kurie negalėjo aktyviai dalyvauti ekonominėje veiklė, veikloje, ką reikėtų padaryti visais lygiais, pradedant nuo komisijos, baigiant nacionalinę regioninę administraciją, kad būtų galima geriau naudoti ES lėšas tam, kad žmonės galėtų gauti iš to maksimalę naudą, moteris būtų labiau įtraukiamos, kad kiekvienas euras išleidžiamas programos finansuoti atneštų apčiopiamos naudos. Reglamentai, reglamentų priež, peržiūra, reglamentų dėl S darbuotojų, <clears throat> čia manau yra labai svarbi ir kaip jūs numatote tinkamiau įgyveninti šio reglamento nuostatas tam, kad e, numatyti tikslai atitiktų mūsų lūkesčius, ypač turint omenyje, kad darbuotojų skaičius šiuo metu yra mažinamas. Kaip užtikrinsite, turint omenyje, kad finansavimas e, personalų samdyti yra mažinamas, kad būtų samdomas e, pats tinkamiausias personalas siekiant geriausių rezultatų ir kad lyčių lygybės aspektas būtų užtikrinamas. Ačiū. Naujos darbo tvarkos taisyklės. Jose pateikiamas gairės ir pasiūlymai, kuriuos įgyvendinant e, mūsų turimus darbuotojus galėtume panaudoti įvairia pusiškiau. Artimiausiu metu susidursime dėl istorinių priežasčių su rimtomis problemomis keičiant, rotuojant darbuotojus, nes e, senusios valstybės narės deleguodavo daugiausiai darbuotojų, kurie e, šiuo metu arba artimiausiu laiku išeis į pensiją. <clears throat> Taigi turėsime dabar daugiau dėmesio skirti naujų darbuotojų samdymui. Tai yra būtina prielaida siekiant gaudesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, jeigu vadovausimės tokiamis nuostatomis ir patys elgsimės e, atitinkamai savo institucijose, tai atsispindės ir mūsų veikloje bendradarbiavant su valstybėmis narėmis. Mes turime įvertinti, kaip įvairios programos ir gyvenim projektai galėtų prie to prisidėti. Pavyzdžiui, vienas iš būdų galėtų būti uh, tikslingas e, požiūris, tikslinga orientacija į tas grupės, kurios šiuo metu yra labiausiai nuskriaustos. <clears throat> Tačiau galėtume pasirinkti ir priešingą požiūrį, įtraukiamai uh, Tačiau kalba turėtų eiti ne vien apie moteris. Nes e, mes turime ieškoti talentų įvairiose srityse. Turime pasitelkti sukauptą patirtį, nustatytus kriterijus, renkti įvairius seminarus, taigi tęsime pradėtus darbus, baigiame dabar klausimus susijusius su biudžeto komiteto veikla, dabar perdusiu pirmininkam biudžeto kontrolės komiteto pirmininkai, ačiū kolega. Pirmasis e, Europos liaudės partijos frakcijos vardu užduos klausimą Petriša Sarvama. Mūsų vaidmuo biudžeto kontrolės komitete yra užtikrinti geriausią mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą turime turėti galimybę visų valstybių piliečiams pasakyti, kad lėšos renaudojamos tinkamai nuo 2009 metų, tačiau padidėjo klaidų skaičius ES biudžeto lėšas panaudojant ir e, e, Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse ta informacija apie netinkamą lėšų panaudojimą buvo žinoma, iš anksto ir e, tos lėšos dar nėra sugražinamos. Taigi mes turime e, kažkokią sistemą rasti, kaip pastatyti tas valstybės e, prie gėdos stulpo, tačiau turime rasti būdą, kaip tinkamai panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Noriu paklausti, ar esate pasirengusi rasti tas probleminės vietas ir imti šio klausimo tam, kad mes šią lygą išgydytume. Ačiū už klausimą. Manau, kad mūsų atskaitomybė mokesčių mokėtojams yra labai e, svarbi, taip pat ir sugebėjimas e, aiškiai ir įtikinamai pateikti informaciją. Klaidų skaičius e, yra šiuo metu galbūt tendencija mažėjanti ir bent jau to tikimės, pažiūrėsime, kaip viskas atrodys. Bendros, bendro programos, kurios įgyvendinamos bendrai administruojant su valstybės narėmis, klaidų skaičius e, buvo maždaug 2 procentai ilgą laiką, komisijos administruojamų programų klaidų skaičius buvo mažesnis nei 2 procentai, aš tuo didžiuojuosi, daugiausiai dėmesio turime skirti dabar toms šalims, kuriuose klaidų pasitaiko daugiausiai, nebūtinai didelis klaidų skaičius e, panaudojant ES lėšas parodo, kad e, valstybės netinkamai tvarkosi. Kartais būna taip, kad e, valstybės teikia nuoširdesnę atviresnį informaciją apie klaidų mastą. Aš sutinku, kad būtina atskleisti informaciją, įvardinti tuos, kurie daugiausiai klaidų padaro, tačiau neturėtume išstatyti prie gėdos stulpo, kaip ir jūs siūlote, nes e, tai galėtų sukelti e, priešingą reakciją valstybės narės, jų institucijos, galbūt netgi žemės, žemiausių lygmenių būtų linkusios pradėti slėpti atitinkamą informaciją, jos neatskleisti. O mums labai svarbu pamatyti, kur yra didžiausios bėdos ir sudaryti atitinkamas sąlygas, kad valstybių narių lygių problema būtų suprantama daug geriau. Ačiū, Klermūdė dabar. Dėkojame už atsakymus apie mokėjimų krizę ir jūsų ryštą laikytis komisijos pasiūlymo. Tačiau pastarieji metai e, tarp parlamento ir komisijos iš vienos pusės yra aklavietė ir tai kitoje pusėje yra taryba. Nuo 11 metų sustarimai pasiekti netrodo subalansuoti sustarimai, kurie atspindėtų abiejų biudžetinių institucijų e, interesus. Dažniausiai tai yra, jeigu nori, tai tegul būna taip. Arba nieko nebus. Na, o dažnai po to komisija priversta prašyti daugiau pinigų per taisamosios biudžetus ir tuomet didėja nepasitikėjimas tarp komisijos parlamento ir tarybos. Tarybos pozicija dažnai neaiški dėl neatlikimo, dėl valstybių ir vadovų pozicijos ir tų, kurie dalyvauja taikomosiuose susitikimuose. Mums reikės struktūrinių pakeitimų, kad nevyktų kasmet tokia kova. Ką konkrečiai jūs ketinate, ketinate pasiūlyti, kad e, veiksmingesnė būtų biudžeto procedūra negu ta ilga ir sudėtinga, kuri taikoma dabar? Tai yra klausimas, prie kurio aš tikiuosi grįžti, kai patirsiu keletą darybų pati. Aš tikiu, kad turėsiu tam tikrų minčių ir kolektyviai kartu mes galbūt sukursime racionalesnį biudžeto formavimo procesą. Šiuo metu e, man tai rūpi, tiesą sakant, pradėti darbą. Iki 17 lapkričio mes turime baigti darybas ir e, turime pradėti darybas ir pasiekti sustarimą. O į darybos einame su įvairiais pasiūlymais, įvairiais skaičiais. Tie skaičiai yra svarbus, tačiau galiausiai svarbiausias bus skaičius, su kuriuo išeisime iš sustikimo, iš, iš darybų. Tačiau turime išspręsti tą netidėliotiną problemą. Sutinku, kad turime rasti būdų, kaip kurti sąlygas e, racionalesniam biudžeto formavimui. Man Mano įspūdis iš mažo generalinio direktorato, kuris mažai, mažą biudžetą turėjo, tai aišku, kad atrodo, kad biudžeto formavimas yra sudėtingas darbas ir nebūtinai taip būtume elgesi, jeigu būtume laikėsi geriausių biudžeto formavimo procesų. Kodėl taip yra? Žinome, kokia yra istorija, kaip iš tos situacijos išeiti tai mums reikia, kad visi sutartų - taryba, taryba ir komisija. Komisija yra lengviausia šalis, nes mes daugiausia motivacijos turimo, turime ieškoti geriausio proceso. Ir jeigu turėsime bendrą tikslą ir paraginsime visus galvoti, rendame remiantis sveiku protu. Na, man baigės laikas. Pabaigai pasakysiu, kad aš niekada nenusileidžiu, nepasiduodu. Tai, toliau ECR atstovas Vistisen. Pone Pirinkė, mūsų frakcija mano, kad visi pinigai yra mokesčių mokėtojų pinigai, todėl mums svarbu, kad jūs kaip komisijos narė būsite tikras kirvis komisijoje Tose srityse ypač, kur audito rūmai kasmet rodo, kad yra išlaidaujama, o vertės mažai. Mums didelis skirtumas yra, pavyzdžiui, ar bus pinigų tarp valstybinėms infrastruktūros projektams, ar ne, tokioms rytims, kurios, kur pinigai išvaistomi. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs darytumėte, jeigu reikėtų sumažinti biudžetą? Ar visur, ar ten, kur pinigai nepanaudojami gerai? Aš galbūt neišgirdau dalies klausimo. Jeigu man klausimas yra, kaip aš siūlyčiau sumažinti biudžetą, tai mano atsakymas būtų, kad e, biudžetas yra intensyvių darybų produktas ir uh, Mano darbas yra užtikrinti jo įgyvendinimą kaip galima geriau. Žinoma, įgyvendinant tą biudžetą visą laiką turime turėti galvoje ir stebėti e, prioritetus, jeigu nepasiekiami rezultatai. Ir tuomet turėti galimybių perskirtyti tinkamai lėšas. Tai nelengva padaryti dėl to, kas yra susijęs su ankstesniu klausimu, dėl biudžeto proceso sudėtingumo, kuomet įsipareigojimai nustatomi detaliai, remiantis vairiais parametrais, numatant e, lankstumo priemonės. Tai yra taisyklė gera, e, tačiau tai darosi dėl to viskas sudėtingiau. Galiu pražadėti, kad artimai dirbsiu su auditorumo įdėdėm klausimais. Tai yra laikantis auditorumų ataskaitų rekomendacijų. Aš džiaugiuosi, kad patys audito rūmai vis daugiau domisi auditais pagal rezultatus. Tačiau didžią dalį darbo jie atlieka ties e, klaidų lygių. Tačiau aš suprantu, klaidų lygis yra, tai yra klaidos. Gerai tai, kad iš 4,8 klaidų lygio tik tai 0,2 procentai sudaro sukčiavimo atvejai. Tačiau 0,2 procentai yra tik tai tiek yra per daug tų klaidų. Tačiau vis tiek reikia pripažinti, kad turime matą, kuris ne visiškai tinkamai interpretuojamas. Tačiau pagal tą matą mes turime siekti pagerinti situaciją. Alde frakcija. Pone komisijos narė, atsakymas yra aštu, norėjau pabrėžyti, kad norite geriau paaiškinti biudžeto prietinę vertę piliečiams. Jūs dabar sakote, kad norite geriau panaudoti skaitminės technologijas, kad didėtų Europos išlaidų skaidrumas. Klausimas yra toks. Kokie bus konkretūs veiksmai kurių imsitės per pirmosius darbo metus, kad pasiektumėte to tikslo. O antras klausimas, kokiu priemonių imtis, imsitės, kad pagerintumėte ES paramos gavėjų prieigą prie informacijos. Labai ačiū. Pirmaisiais metais aš pradėsiu nuo direktoratų, kurie yra ties, tiesiogiai man atskaitingi ir žiūrėsime, ką galime padaryti, kad pagerintume informacinės sistemas ir teikiamos informacijos skaidrumą. Galima daug padaryti, apjungiant duomenų bankus, kurie egzistuoja. Daug galima padaryti tiesiog supapraštinant informaciją, kuri yra skelbiama. Technologijos gali mums padėti, bet technologijos neišspręs konceptualių problemų. Žmonės yra labai techniškai kvalifikuoti. Jie dažnai teikia informaciją tokia kalba, kokia, kokia supranta techniškai kvalifikuoti žmonės. O tas vertimas iš techninės kalbos į suprantamą kalbą turi vykti, turime galvoti, kiek kainuotų tokie pagelime. Aišku, negalime pradėti kažką tai daryti, neatsižvelgdami į tai. Tačiau aš ketinu galvoti apie tai, kaip visuomeniai teikiama informacija gerėtų. Ne per vieną kartą. Kad tai būtų testinis tobulinimo procesas, kad efektyviau galėtume naudoti informaciją ir teikti ją viso, visuomeniai. Renkiantis klausimui, aš bandžiau surasti keletą dalykų ir atsisakiau, na, man nepavyko, tai yra neprimtina. Taigi pirmaisiais, pirmaisiais metais aš pasitengsiu koncentruotis ties savo komandą, o vėliau ir su kitais. E, Rina, ką reaguoja? Ačiū. daug, Europo, daug įmonių gauna Europos Sąjung, lėšas iš ES ir persikelia į kitas šalis. Tai jokių būdų nėra priimtina. Ne piliečiai juk turi mokėti už tai, kad jie perkeltų savo įmonės. Jūsų pirmtakis irgi, pirmtakas irgi akcentavo tą problemą. Ta problema iškilo ir mes matome, kad tokios įmonės Iš savo deklaracijų, iš šių deklaracijų matome, kad jos gauna lėšas iš ES lėš, fondų. Kokiu konkrečiu priemonių ketinate imtis tam, kad jos negautų lėšų iš ES biudžeto ir neperkeltų savo veiklos į kitą ES valstybę narę? Nes yra sąrašas tokių įmonių, kurios gauna finansavimą ir piknaudžiauja tokią situaciją. Mm. Aš nesu susipažinusi su šita konkrečia problema, man reiks uh, pastudijuoti, panalizuoti, kad galėčiau tinkamiau atsakyti, bet bendriau kalbant, kas kart, kai kas nors gauna finansavimą iš ES ir netinkamai naudojasi tomis lėšomis, reikia situaciją taisyti. Paprastai kalbant, jeigu gaunami pinigai, reikia naudoti juos tikslingai ir gražinti. Jeigu ne, tai tada gražinti tas lėšas. Ir tai turime nusiųsti aišku signalą, kad nesikartotų tokie dalykai. Deja, dėl tos konkrečios problemos aš e, neturiu pakankamai žinių, kad galėčiau atsakyti. Aš pasirūpinsiu, kad mano komanda ir aš pati galėčiau su jumis susisiekti vėliau. Bartstas Krūne. Ačiū, ponė pirmininkė paskirtoji komisijos narė, aš pirmiausia norėčiau tikrai vertinti jūsų darbą per pasarosius penkerius metus. Man atrodo, visi dėkingi už tai, ką jūs darėte ir įsivaizduoju, kad ir po penkerių metų jūs dar gal parodysite pakankamai ryšto eiti tuos darbus. Jūs sakėte, jog norite, kad Olafas būtų stipri institucija ir veiksminga. Mes irgi pasisakome už tai. Bet, bet mes išvelgėme keletą problemų. Pirmiausia, rezultatų ne visuomet įman, rezultatus ne visuomet įmanoma tinkamai patikrinti ir įvertinti. Ir vyksta diskusijų apie tai, kaip Olafas tuos skaičius surenka ir pateikia. 29 procentai Olafo personalo nėra kaip ir e, organizacijos dalis. Ir čia yra tam, tikras, tam tikrą kaktomušą tarp priežiūros komiteto ir Olafo atliekant tikrinimus ir panašiai. Taigi, kaip ketinate išspręstas problemas? Man atrodo, Olafas yra labai vertinga institucija. Ne tik kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą, tai yra pagrindinis jų tikslas, bet ir kalbant politinę prasme, jie vaidina svarbu vaidmenį ir gali dar svarbesnį vaidmenį suvaidinti valstybių narių atžvilgiu. Kaip žinote, mano įgaliojimai Olafo atžvilgiu yra labai aiškus. Politinė prasme aš turiu atsakomybę už, už juos, tyrimų prasme neturiu atsakomybės. Labai atvirai kalbant, aš manau, kad Olafo nepriklausomybė yra ypatingai svarbi ir aš tikrai jokių būdų nedarysiu nieko, kad bent jau galėtų susidaryti įspūdis, kad aš bandyčiau peržengti savo įgaliojimų ribas. Taigi, mano manimo, aš kaip pareigūnas atsakingas už politiką dirbsiu labai artimai su Olafu ir žiūrėsiu, ar uh, viskas tinkamai daroma, ar prioritetai teisingi, ar politinė prasme Olafas daro tai, ką turi daryti, galbūt galėtų būti naudingesnis kovos su sukčiavimu, kovos su korupcija strategijos valstybėse narėse, ką galima čia nuveikti. O kaip vicepirmininkė atsakinga už personalą, aš sunerimusi dėl tyrimo Olafe rezultatų, kaip ir dėl kitų generalinių direktoratų kai kurių kitų generalinių direktoratų. Aš labai atidžiai seksiu tą tyrimą, kokiu priemonių mamasi ten, kokiu priemonių mamasi kitur ir labai tikrai stengsiuos pasirūpinti, kad darbuotojai galėtų atlikti tą svarbų jiems patikėtą darbą. Komisija su, privalo sukurti sveiką aplinką darbuotojams. Marko Valį FDD vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Rengdamas šiems klausimams, aš perskaičiau jūsų atsakymus į parlamento klausimus raštu ir Džiaugiuosi, kad griežtai kovosite su korupcija ir sukčiavimu. Norėčiau sužinoti, ar tai pagrindinis kiekvienos politinės institucijos principas, institucijos, kuri dirba su finansiniais ištekliais, būtent pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai naudojami ir skaidriai. Tačiau Italijoje nacionaliniai europiniai fondai ir lėšos jau dešimt metų, dešimčius metų priklauso mafijai, nusikaltėliams. Tai yra struktūrinė neprimtina problema, kuri tikrai labai kenkia mūsų šaliai. Sažininkai mokesčių mokėtojai Italijoje privalo mokėti didžiausius mokesčius, o ką Europos mokesčių mokėtojai gali padaryti, kai vieninteliai galimi fondai augimui ateina iš Europos Sąjungos. Taigi aš norėčiau, kad jūs prisimtumėte įsipareigojimą šiame parlamente, kad sieksite kiek galima daugiau kontroliuoti tas rytis, kur yra e, piknaudžiavimo ir sukčiavimo. Taip, žinoma. Mes labai atidžiai žiūrime, kaip yra naudojamos lėšos ir egzistuoja kontrolės sistemos. Uh, kur yra išvelgiamos problemos dar joms neįsisiubavus. Dabar grįžtant prie Olafo, Olafas praeitais metais išieškojo dėl tyrimų, po tyrimų 170 milijonų eurų. Tai yra didelė suma, kalbant apie ES biudžetą ir taip pat tai rodo, kaip rimtai mes dirbame ir bandome susigražinti tas lėšas ne viskas čia susiję su korupcija ir sukčiavimu, kartais tiesiog netinkamai panaudojamos yra lėšos, gaunami pinigai, bet naudojami ne tam tikslui, gal geram tikslui vis tiek, bet ne tam. Aš daugiausia gal dėmesio skirsiu tam, kad išsiaiškinčiau, ką darome su valstybėms narėmis ir kaip pačios šalys tobulėja. Nes Italijos atveju iš tikrųjų daug filmų matėm, esame apie mafijos darbelius, bet jūsų prokurorai kovoja su, su mafija, net rizikuodami savo gyvybę, jie tą daro, reikia jiems paramos, žinoma, ir mes ES privalome jiems padėti, juos paremti. Taigi gal pataupysiu šiek tiek laiko, sugražinsiu tą laiką, kurį išeikvojau atsaky, e, panaudojau atsakydama į kitus klausimus. Aliu, neprisijungusiu vardu. Pone pirmininkė komisijos narė, jūs kalbėjote apie rezultatus ir tai, kiek e, eurų, kokią gražą duoda eurai, kurie naudojami mūsų ES institucijose. Tačiau mūsų piliečiai vis mažiau pasitika Europą. Ne Europa galbūt, bet ta pačia sistema, europinė sistema. Ir aš manau, kad dabar, kai trūksta to pasitikėjimo, Europos komisijos vaidmuo ir atsakomybė yra įsipareigoti. Jūs patikėte įdomių, gražių pavyzdžių metro, kuris buvo nutiestas iš ES lėšų, tačiau aš norėčiau kalbėti apie savo regioną ir kur Europos politika davė žalos būtent e, komandiravimo direktyva, pagal kurią ES viduje leidžiama kraipyti, iškraipyti konkurenciją, e, darbuotojai netenka darbo, o e, ir įmonės bankrutuoja. Tikrai problemų yra daug ir dėl to kenčia daug piliečių. Ir ta institucija, kurią jūs atstovaujate, turi sąžiningai dirbti darbą. Jūs kalbėjote apie mokesčių vengimą, sukčiavimus ir korupciją. Ir e, kalbant apie konkrečius atvejus, e, pirmininkė, aš dabar kaip sykis užduodu klausimą. Kalbant apie skandalus, pavyzdžiui, Katalonijoje, kai Ispanijos e, įmonės gavo lėšas iš ES ir nusėdo tie pinigai mokesčių rojuose. Ką darysite tokiais atvejais? Žinoma, visada turime tobulėti, tobulinti ir politiką, tobulinti ir tai, kaip naudojami mokesčių mokėtų pinigai be jokios abejonės. Aš puikiai suprantu, kad Europoje yra tokių, kurie mano, kad kai kurios ES politikos rytys, laisvas darbuotojų judėjimas, pavyzdžiui, vietoje sukuria problemų. Tačiau mes turime įvertinti ir laisvos vienų judėjimo naudą, kuri buvo suteikta valstybėms narėms. O nauda yra labai didelė. Bet šalia to, šalia to specifinės e, laisvo darbuotojų judėjimo problemos, turime pažvelgti į pasaulį plačiau ir pripažinti, kad konkurencinė prasme mes e, privalome dirbti iš vien ir kurti tokią ekonomiką, kuri būtų pakankamai didelė, stipri, rinka pakankamai stipri, kad galėtumėm ir toliau konkuruoti. Vis dar esame didžiausia ekonomika pasaulyje 20 procentų nacionalinio produkto yra mūsų. Tačiau mūsų dalis mažėja. Ir mūsų žmonės tikrai gerai negyvens, jeigu mes tų tendencijų nepakeisime. Ir to nepadarysime, jeigu nedidelės šalys viską darys pačios savo vienos. Taigi aš tikrai gilėsiu įsitikinusi, kad uh, Europa bendrai gali sukurti geresnę gyvenimo kokybę žmonėms. Aš konkrečiai negaliu apie tą atvejį pakomentuoti, kurį jūs palėtėte, bet aš galėsiu su jumis susisiekti vėliau ir pabandyti atsakyti jūsų konkretų klausimą. Dabar kalbėsiu frakcijų stovai pagal frakcijų dydį. Pirmasis Tomas Deutsch iš LP frakcijos. Ačiū. E, komisija privalo pagal biudžeto vykdymo procedūrą metinės veiklos ataskaitose numatyti išlygas, kalbant apie žemės ūkį ir struktūrinius fondus. Aš perskaičiau jūsų atsakymus į mūsų raštu pateiktus klausimus ir man vis tiek nėra aišku, kai, per kiek laiko, kaip galima sutrumpinti reagavimą į netikslumus. Mes tikėjomės, kad komisija visiškai netoleruos netikslumų ir sukčiavimo, klaidų ir sukčiavimo. Taigi, mano klausimas jums yra štai koks. Ką jūs darysite, kad dėmesys būtų suteltas ties realiomis problemomis, kai, realiomis problemomis, kur kalbama apie riziką grindžiamą reakciją ir kad ta reakcija laikas būtų sutrumpintas. Kontrolės biurokratiją čia irgi galėtumėme sumažinti. Ar jūs įsipareigojate užšaldyti mokėjimus, jeigu kartojasi klaidos, netikslumai ar sukčiavimo atvejai. Ačiū. Aš vėlgi galėčiau pasakyti nulinė tolerancija sukčiavimui, absoliučiai nulinė. Ir jeigu, kaip sakiau, jeigu būtų mažesnis už nulį skaičius, tai aš jį pasirinkčiau. Aš žinau, kad tai yra toks nuodingas dalykas, taip neteisinga būtų toleruoti tokius dalykus ir aš manau, kad visi man pritartų šioje salėje. Uh, O dėl rizikos, dėl rizikos ir supaprastinimo bei mokėjimų užšaldimo, mes e, periname prie riziką grindžiamos kontrolės sistemos vis labiau ir labai atidžiai žiūrime, kur rizika kartojasi, kur ji didesnė, iš kur ta rizika kyla ir ką būtų galima padaryti. Auditorumai mums padeda, taip pat mūsų vidaus auditas padeda. Jie irgi atlieka tikrinimus, kalbant apie konkrečiai išlaidas kūruojančius generalinius direktoratus. Ir taip pat mes labai gerai suprantame, kad reikia supaprastinti, kad žmonės suprastų taisyklės ir galėtų jų laikytis. Ir dėja, aš matau vis dažniau, kad problema nėra komisija, o problema yra valstybėse narėse, kur jie bando pritaikyti taisyklės savo naudai. Ir dėl to ir kyla daug tų klaidų. Ir tą irgi problematiką reikia spręsti. Dėl užšaldimo, žinoma, kategoriškai pasisakau už tai, jeigu ypač kartojasi tokie atvejai, mokėjimas turi būti užšaldomas. Ir ypač jeigu buvo galima išvelgti, bet nebuvo, arba buvo išvelgta, bet nebuvo niekas daryta. Ir čia mes tikrai tą, to imsimės. Elivijoti socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtoji komisijos narė, jūsų atsakymuose į pirmosius klausimus jūs įvardėjote savo pagrindinius prioritetus - išspręsti mokėjimų krizę ir 14 metų taisomosius biudžet, biudžetus, 15 metų biudžetą sutvarkyti. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs galite tiksliai pasakyti čia Europos parlamente, kad jūs laikysitės pasiūlymo, kuris bus pateiktas sutaikinimo procedūros metu Ir valstybės narė, narės vis daugiau neįvertina ES biudžeto galimybių siekti geresnės valdysenos ir finansuoti augimą. Europos parlamentas nuolatos siūlė, teigia, kad Europos komisija turėtų atsižvelgti į šį faktorių, kurdama savo biudžetus Europiniam semestrui. Kokių pasiūlymų turite jūs, kad būtų galima pritarti šiam Europos parlamento prašymui. Ir galiausiai, kaip ketinate dirbti su kitais komisarais, ypač vicepirmininku e, Dombrovskiu ir taip pat e, Moskovičiai e, šiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasiaiškinti, kai jūs sakėte vietos savivaldybė, ar jūs galėtumėte nacionalinę vyriausybę ar savivaldybės nacionalinę, nacionalinį lygmenį. Pradėsiu nuo akivaizdžių dalykų nacionalinės deklaracijos, patikimo patvirtinimo deklaracijos, mes jų prašėme, jas skatinome ir aš manau, kad yra geras būdas įtraukti nacionalinius parlamentus. Dabar kalbant apie tai, ką būtų galima padaryti su kuriamomis ir gyvenamos programomis, mes e, kreipiamės į parlamentus ir e, kai kalbame apie tarp institucinius santykius. Tarp instituciniai santykiai čia yra ne vien tik tai su ES institucijomis, bet ir su atitinkamomis įstaigomis valstybėse narėse. Ir tikrai ši komisija, aš manau, bus labiau matoma. Ir tai bus didžiulis uždavinys labiau įsitraukti, aktyviau įsitraukti, nes čia Bruselėje mes galime kovoti, susitarti ir panašiai, bet svarbiausia yra tai, kas vyksta valstybėse narėse, kur gyvena žmonės. Ponas Pirinskis buvo Bulgarijos parlamento narys ir aš lankiausi mūsų parlamente Bulgarijoje ne kartą. Ir aš manau, kad tas dalyvavimas, darbas su parlamentu, su nacionaliniu parlamentu yra absoliučiai būtinas. Ir netgi kalbant apie savivaldybės, kur realiai gyvendinami projektai vietos lygmenių. O dėl dėrybų, labai teisingas atsakymas, ar laikysitės pozicijos, bus dėrybos, yra pasiūlymas, ar laikysitės pasiūlymo. Taip, aš jo laikysiuos, žinoma. Komisija šį pasiū... parengė šį pasiūlymą ne iš, ne iš lubų, nukrito tie skaičiai. Viskas pa, pa, paremta labai atidžiai skaičiavimais ir, ir vertinimais ir aš manau, kad tikrai yra daug problemų ir nemažai rizikos ir turime tai veikti ir vėlgi pakartočiau, bet jau neliko laiko. Kitas sąraše Jan Gebranti, Alde vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisijos narė, norėčiau pabrėžti, kad tikrai laukiu darbo su jumis per ateinančius metus biudžeto, biudžeto kontrolės srityje, ypač kadangi jūs nurodėte, jog norite dėmesį nukreipti į rezultatus, o ne įdirbį. Indėlį. Tai yra būtina ir labai reikalinga. Mes matėme daug labai ne, ne, neraminančių ataskaitų iš audito rūmų ir rekomendacijų dėl to, kas, kas galėtų būti daroma efektyviau. Dažnai yra ignor, ignoruojamos tą ignoruoja dažnai valstybės narės ir dėja komisija. Pavyzdys - milijardo eurų programa dėl maisto perdirbimo įmonė, į, į pramonės. Labai kritiškai svarbi ataskaita, bet jo niekas nebuvo padaryta. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs konkrečiau dirbsite? Uh, komis, dėl to, kas būtų galima, būti, būsite konkretesnė dėl to, ką būtų galima padaryti komisijoje, taip pat dirbant su valstybėmis narėmis ar daugiau dėmesio skirsite efektyvumui, nes čia yra didžiausia problema. Ačiū. Ačiū ir už pasiūlymą dirbti daugiau kartu. Aš tikrai labai laukiu to. Pas mus mūsų laukia didžiuliai kultūriniai pokyčiai. Ir nekaltinkime tų žmonių, kurie turi išgyventi tuos pokyčius. Nes jeigu pažvelgtumėme į komisijos istoriją, pamatytumėme, kad komisija pirmiausia dirbo teisėkros harmonizavimo srityje. Ir tikrai rezultatas tas, kad mes pirmiausia samdėme labai daug puikių teisininkų, o dabar mums reikia žmonių, kurie turi finansinį ekonominį mąstymą. Mes samdome, samdėme juos, tačiau kalbant apie teisininkus, čia mąstysena yra daugiau orientuota į procesus dėl tinkamų priežasčių, kai tuo tarpu rezultatų kultūra yra susijusi su išdabomis, o ne pačiais procesais. Taigi mes turime uh, panaudoti ir savo darbuotojus ateityje taip, kad pritrauktumėme tokį talentą. Ir nesupraskime manęs neteisingai, aš visada pasisakau už teisininkus, nes tikrai mums reikia teisinės valstybės principų, reikia tvarkos ir tvarkingo gyvenimo, žinoma. Bet mes ieškome būdų, kaip būtų galima paspartinti tą kultūrinį pokytį. Ir geriausias būdas būtų mums, komisarų komandai, nuosekliai tą daryti. Klausėte kaip? Aš e, neturėjau laiko atsakyti, bet dirbdama su kitais komisarais, šiuo konkrečiu atveju, dirbdama su tais komisarais, kurie kūruoja išlaidų sritis. Mes kursime tokį pagrindą tam, kad galėtumėme įvertinti pažangą reguliariai. Nu, nu. ehm. LP frakcijos vardu aš taip pat užduosiu klausimą, noriu grįžti prie Olafo veiklos problemų. Per pastaruosius dviejus metus Olafo priežiūros komitetas atkreipė dėmesį į tam tikrus pažeidimus ir problemas, pavyzdžiui, nelegaliai vykdomus tyrimus arba piknaudžiavimą valdžia iš Olafo pusės. Šie priežiūros komiteto veiklos rezultatai ir sąlygojo tai, kad dabar priežiūros komitetui tapo sunku veikti. Olafo generalinio direktorius nelabai kreipė dėmesį į atitinkamas išvadas ir jūsų pirmtakas taip pat nelabai turūpinosi. Noriu paklausti, ar jūs tęsite e, tokį požiūrį ir jo toliau laikysitės, ar imsitės kokį nors veiksmų, netidėliotinų per pirmosius šešerius savo veiklos mėnesius. rengdamas iš šiam klausimui dalyvavau e, įvairiose susitikimuose ir man susidarė įspūdis, kad yra tam tikros įtampos tarp Polfo vadovybės ir priežiūros komiteto. Įtampa galbūt nėra labai blogas dalykas, nes ginčiuose gimsta įvairūs teigiami pokėčiai. Taigi dabar negaliu pateikti jums savo vertinimo padėties ir mane taip pat riboja turimi įgaliojimai, nes Olafo priežiūros komitetas veikia ir atlieka savo funkcijas susijusias su tyrimais ir man čia joks vaidmuo netenka. Aš turiu tam tikrą vaidmenį susijusiu su personalu. Priežiūros komitetas dabar uh, E, turėjo galimybę pasamdyti daugiau darbuotojų, tai jau yra teigiamas poslinkis. Taigi aš galiu daryti įtaką per personalo samdymą, per biudžeto tvirtinimą, o jeigu kokie nors pokyčiai turėtų būti vykdomi, tai jie būtų glaudžiai susijęs su Olafo reglamento keitimu, ar jis yra šiuo metu reikalingas ar ne, negaliu pasakyti. Aš bandysiu susidaryti įspūdį ir pateikti savo vertinimą, neperžengdama savo atsakomybės sričių. Ir jeigu tas sričias, sritis peržengčiau, telkčiausi labai netinkamai. Tačiau ten, kur siekia mano atsakomybė, aš dėsiu visas pastangas, kad Olafas galėtų atlikti savo darbą, kaip įmanoma, geriau, nes e, jo darbas, Olafo darbas mums visiems yra labai svarbus, kolegė Sender, SRD frakcijos vardu. Ačiū, ponė Gergieva. Jūs labai aiškiai pristatėte savo vertinimą apie tai, kaip taryba elgėsi per pastarosius septynerius metus, tvirtinant ES biudžetą, taip pat ir nuosavų išteklių dalis nuolat yra mažinama. Per busimusius penkerius metus norime pasiekti, kad bendryje galėtų apsirūpinti nuosavais ištekliais tam, kad būtų galima įveikti sunkiausią krizę po antrojo pasaulinio karo. Mūsų pasitelkimas finansinės priemonės turėtų paskatinti, įtraukti įsitraukti į visus procesus ir kitas institucijas, tai yra finansinės institucijas, bankus, e, nesiekiant, kad Europa pati taptų investicinių bankų. Kaip jūs ketinate to pasiekti? Aš manau, kad mes esame užsibrėžę pakankamai toli siekiančius tikslus e, susijusius su finansiniu sandorio apmokestinimu, su prietinės vertės mokesčiu. Kokiu priemonių ketinate imtis tam, kad sugriežtintumėte išteklių panaudojimo kontrolė e, taip pat ir <clears throat> grįžčiau kontroliuojant muitinių veiklą. Sakant į klausimą dėl nuosavų išteklių, tikrai labai buvau nuliūdusi dėl to, kai pasibaigė darybos dėl daugiametės finansinės programos. Mano nuomonė galėjome panaudoti ES biudžetą kontracikliniu, o ne procikliniu būdu. Tačiau valstybėms narėms kyla tam tikrų sunkumų, buvo priimti atitinkami sprendimai, žinome, kokie jie yra. Dabar turime siekti kuo geriau įgyvendinti priimtus sprendimus. Aš tikrai nenoriu paversti Europos komisijos investicinių bankų, nes ir taip jau turime Europos investicijų banką tačiau norėčiau, kad Europos komisija galėtų pasinaudoti turimais finansiniais ištekliais kūrybingiau ir e, turime suvokti, kad vien turėti pinigų patenkinti tam tikriems poreikiams negana. Reikia siekti panaudoti tas lėšas kūrybingiau ir galime pasitelkti įvairias stipendijas, išmokas, inovacijas skatinančias priemonės ir nesibodėti jas pasitelkti. Kalbant apie nuosavus išteklius, laikausi labai aiškaus požiūrio dėl būtinybės reformuoti tas šaltinius, iš kurių mes gauname nuo savos išteklius, tačiau tam turime patraukti savo pusę atitinkamus asmenis. tam tikrą prasme reikia sukiršinti kates Europos Sąjungoje ir mes tą kiršinimą padarysim. Kitas klausimas. 2011 metais komisija patvirtino personalų reformų paketą iki 20 metų siekiant sutaupyti milijardą eurų, o po to milijardą eurų per metus, taip siekiant e, iki 20-ųjų išaldyti didelės administracinės išlaidas. Administracinės išlaidos siekia 5,8 procentus ES biudžeto, 40 procentų tų lėšų atitinka, atitinka komisijai tam, kad reikėtų pasiekti uh, užsibrėžtus tikslus, kad 20 metų reikia 5 procentais e, sumažinti komisijos personalą, kokiamis konkrečiomis priemonėmis šio tikslo sieksite, kaip atrodo jūsų tvarkaraštis, pagal kokius kriterijus bus galima įvertinti jūsų įgyvendinamos priemonės ir ar reguliariai mus informuosite apie jų įgyvendinimą. Ačiū. Ačiū. Šis klausimas susijęs su mūsų reputacijos stiprinimo aspektais. Tai yra būtinybė įgyveninti savo pažadus ir jeigu jau pažad, pažadus prisijėmėme, tai turime juos įgyvendinti. Ir ne tik komisija 5 procentais mažint savo personalą. Mes dabar siekiame perskirstyti pareigybės tam, kad e, nepamirštume prioritetinių sričių, tų sąskaitą tų sričių sąskaita, kurios yra mažiau prioritetinės <clears throat> ekonomikos ir finansų. Generalinis direktoratas gavo 30 procentų daugiau darbuotojų, nepriklausomai nuo to, kad bendrame kontekste personalas yra mažinamas. <clears throat> Jeigu mes visur mažinsime vienodai, tai neigiamai atsilieps mūsų darbo kokybė, o mes to nesiekime kitas aspektas. Mes turime galvoti ir toliau į priekį, galvoti apie būsimus įgūdžius, kurių mums reiks, jeigu mes tik tai reaguosime į e, dabar, dabar ir anksčiau e, patiriamą spaudimą, tai gali neigiamai takoti mūsų pajėgumus ateitie. Aš rengdama darbuotojų samdymo strategiją vertinsiu ne tik galimybę sutaupyti, tačiau taip pat ir žvelgsiu ir vertinsiu kitus turimus išteklius ir procesus, lyginsiu juos tarpusavyje ir mes sieksime įgyvendinti tos užsibrėžtus tikslus, tačiau kartu sieksime, kad nenukentėtų rezultatai ir kad pasamdytume geriau daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Dabar e, suteiksime galimybę užduoti klausimus Teisės reikalų komitetui. Ačiū. Paskutinis klausimas e, buvo susijęs taip pat ir su žmogiškų išteklių klausimais, kurie rūpi mūsų komitetui. Pirmą klausimą užduos ponas Radėvas iš LP frakcijos. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е чест да бъда днес тук и... Гербема Георгиева, man malonu dalyvauti šiame klausime ir kaip bulgarui, ir kaip parlamento nariui. Aš tikrai didžiuojuosi jūsų pasirodymu ir dabar mano klausimas. Darbuotojų reglamentas numato, kad ES pareigūnai turi būti samdomi naudojantis kuo platesnių geografinių pagrindų, tačiau statistiniai duomenys rodo, kad kai kurių valstybių piliečiai yra per daug atstovaujami, o jeigu jų pagal jų pagal gyventojų santykinį svorį, kiti yra mažiau atstovaujami. E, jūsų atsakymuose jūs e, ketinate pataisyti tą balansą. Kokiu priemonių jūs numatote imtis? Ačiū. Ačiū už atsakymą. Už klausimą turiu pasakyti, kad būdame būti atsakingam už žmogiškosius išteklius yra nemenkas iššūkis, tačiau aš taip pat ir džiaugiuosi šio iššūkiu, nes manau, kad mūsų darbuotojai yra išskirtiniai, jais galima didžiuotis. Jūs teisus. Svarbu pasiekti tinkamą balansą. Ir atspindėti valstybių narių gyventojų santykinį svorį. Čia dar reikia nuveikti daugiau. Tačiau reikia turėti galvoj, kad yra e, tam tikrų šalių piliečių, kurie, kuriems darbas institucijose nėra patrauklus, jie nesekė jo. Taigi, jeigu Mahometas neina prie kalno, kalnas turės eiti pas Mahometą. Mes bandome pristatyti komisiją, kitas ES institucijas tuose šalise reikia organizuoti konkursus tų šalių piliečiams, kurių yra čia per mažai Aišku, tai neišspręs pagrindinės problemos. Įdomus faktas yra tai, kad būtent vidurinioji vadovavimo grandis labiausiai disbalansuota. O aukščiausiame lygmenyje ir mažiausiame, žemiausiame atrodo, kad balansas yra pakankamas. Gerai, kad e, yra daug e, naujų žmonių, jaunų talentingų, tačiau jie paprastai pradeda nuo žemesnės kategorijos. Turime ir senųjų, ir naujų valstybinarių darbuotojų. Na, o kartais senų taisyklių taikymas sustiprina tą tinkamo atstovavimo nebuvimą. Tai nėra kažkokia diskriminacija, tačiau Pagal naujus, naują darbuotojų reglamentą bus galima greičiau paaukštinti tuos, kurio nusipelno. Toliau panas Gairis, socialistai demokratai. Ačiū. Aš e, nesu Teisės reikalų komiteto narys, esu biudžeto reikalų komiteto narys, tačiau labai svarbu mano frakcijai dar atkreipti dėmesį diskusiją, jeigu jie į tam tikrus klausimus. Esu įsitikinęs, kad jūs puikiai savo darbą atliksite, todėl man, nepaisant to, dėl trijų sričių jūsų pasisakymai yra per daug paviršutiniški. Mes uždame klausimą dėl 300 milijardų eurų, kuriuos pažadėjo Junkeris e, finansuoti investicinėms programos. Po keturių savaičių turėtų būti tos programos pristatytos. Jūs kalbėjote apie tam tikrą sverto poveikį. Mes norėtume žinoti, kaip jūs vertinate galimybės rasti papildomų lėšų šioms programos finansuoti. Apie nuosavus išteklius kalbėdama, jūs žadėjote įvertinti galimybės, mes norėtume girdėti iš jūsų, kokia kryptimi turėtų vykti diskusijos. O Kalbant apie mokėjimų krizę, teigiate, kad reikėtų selgti ties tuo, ką turime. Mes norėtume išgirsti, kaip komisija ateitie norėtų uh, ir ketina apmokėti gaunamas sąskaitas. Taigi konkrečiai atsakykite ir aš labai to apsidžiaugsiu. Ačiū, pabandysiu. Pirmasis klausimas. Čia e, jūs nebūsite patenkintas, nes dėl 300 milijardų man būtų neatsakinga dabar būtų kalbėti apie juos kalbėti, kol jie neaptarti kolegijoje, nes čia dalyvauja ir kiti kolegos, ir kai kurie čia bus atsakingesni už tai. Ir dėl kolegialumo aš daugiau nekalbėsiu apie tai. Aš matau vaidmenį ES biudžetui visame tame pakete. Dėl sverto. Turime galvoti apie pinigų panaudojimą nuosekliau ir sutelkčiau strategiškai. Tai yra reikia į tuos naujus finansinės, naujas finansinės priemonės e, galvoti ir jas sudėlioti pagal prioritetus. Tai yra, ką tuos priemonės daro, kad sukurtume darbo vietų, kur, kiek, ar tai tos darbo vietos, kurių reikia, ką tos priemonės daro, kad sustiprintų mūsų konkurencingumą. Manau, kad šiuo metu mes šias priemonės daugiau žvelgiame iš e, indėlio, o ne rezultato pusės. Tai nelengva, bet tą darbą reikia padaryti. Ir tada kolektyviai bus galima sakyti, kad su tais 9 milijardais eurų, kas generuojama, kur ir kaip, tai paveiks nedarbo problemą ir kiek prisidės prie augimo. Nekalbam apie darbą, kuris jau dabar daromas, bet padarytas, o kuris daromas. Aš, aišku, jūs nebūsite labai laimingas tokiais atsakymais, nes mano išvada būtų, kad mm, dvi minutės per trumpas laikas, kad būtų galima e, e, visi būtų patenkinti šioje salėje, bet aš su jumis būsiu penkerius metus. Ačiū toliau ponas Dūda, ECR frakcija. Na, ponia komisijos narė, noriu paklausti jūsų panašų, panašaus klausimo. Kaip panašiai ir ponas Radovas Nenorime vardinti čia konkrečių šalių, tačiau žvelgdama į mus, jūs žinote, kokios šalis domisi būtent atsakymų šiuo klausimu. Klausimą. Aišku, kad komisijos nori įdarbinti geriausius žmonės iš visos Europos Sąjungos. Ir šią prasme noriu paklausti. Aišku, kad yra nemenkas disbalansas Europos institucijose dėl to, kaip atstovaujamos įvairios ES šalis. Ar turite konkrečių idėjų, kaip pagerinti įdarbinimo statistiką, kad kai kurios šalis būtų geriau atstovaujamos? Ar numatote kažkokiu nuostatu naujame reglamente, kurios galėtų pagerinti tą atstovavimo Ačiū. Reglamentas tikrųjų numato galimybių pagerinti šią kryptimį situaciją, nes ne, nepažydžiant principo, kad įdarbinį žmonėmis pagal e, sugebėjimus, nes tai būtina, kad turėtume geriausius darbuotojus. Pagal naują reglamentą galime imtis tikslinių veiksmų, kaip sumažinti tuos disbalansus. Lenkija yra viena iš tų šalių, kuri nėra proporcingai taip pat e, atstovaujama, kaip leistų Lenkijos žmonių talentai, bet tai dėl to, kad per mažai Lenkų nori įsidarbinti. Kaip galima tai pataisyti? Reikia turbūt kontaktuoti su universitetais, užtikrinant, kad karjera Europos institucijose būtų artimesnė kandidatams ir tas reglamentas leidžia mums tai daryti, ne tik Lenkijos atžvilgių yra daugiau šalių ir bus tokių žmonių, tokių šalių daugiau, nes daugiau žmonių, daugiau žmonių išeis į pensiją ir mes galėsime padidinti darbuotojų įvairovę, tačiau tai reikia daryti atsargiai. Tai yra tikros sažingumo reikalas. Ir dėl to, kad visi gali ir turi prisidėti. Gerai tai, kad turime gerą įdarbinimo biurą, kūrybiškų žmonių, kurie patekė daug idėjų, kaip patobulinti darbą šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad šis statistika greitai pagerės. Tačiau galų galia vis tiek reikia e, įdarbinimo pagal pagal nuopelnus, pagal sugebėjimus principą reikia išsaugoti tvirtai ir apginti. Ačiū toliau, pana Hautala, žaliųjų frakcija. E, pana Georgieva, ar žinote, kad Lisabonos sutartis turi vieną pagrindą, vieną nuostatą, kuris nenaudojamas iki šiol, tai yra 298 straipsnis e, straipsnis e, kalba apie administravimo gerinimą. Europos parlamentas jau reikalavo priimti įstatymą, kuris saistytų visas institucijas ir agentūras e, jų santykiuose su piliečiais, nes kuo daugiau galių ES įgauna, tuo svarbiau yra, kad piliečiai žinotų savo teisės ES e, administracijos atžvilgių. Ar kelsite šį klausimą su ponu Timermansu? Beje, daug kalbame apie interesų konfliktus. Man atrodo, kad šį klausimą geriau išspręstume, jeigu turėtume tokį naują įstatymą, nes dabar neaišku, kas e, sukuria interesų konfliktą. Labai ačiū už šį klausimą atsakymuose raštu aš minėjau šios dalykus, aš jau kalbėjausi su pirmoji visi pirmininku pono Timermansu šiuo klausimu. Mes abu manome, kad šį klausimą vertinti reikia labai rimtai. Reikia galvoti, kaip komisija galėtų reaguoti. Parlamentas jau šio klausimu pasisakė ir mes turime jį išanalizuoti įvertinant, kokios yra alternatyvos, ką galima dar padaryti, kad šis straipsnis būtų įgyvendintas, šis 298 straipsnis. Aš tik laukiu, kad jisai taip pat pasisakys šio klausimu. Kai mes pradėsime dirbti savo darbą, mes šį klausimą analizuosime ir esu įstikinusi, kad parlamentui pateiksime rimtą atsakymą į šį pasiūlymą į ką atsižvelgsime rengdami atsakymą. Išanalizuosime, kokie yra reglamentai, kokios yra spragos, kaip šias spragas geriausia užpildyti, kaip šį reguliavimą, šią reguliavimą aplinką, kuri buvo suprata per daugelį metų, kaip visą tai galima būtų integruoti į vieną visumą. Kita vertus, turėtume pasidomėti taip pat tuo, ar šie teisės aktai turi poveikį tik tai ES institucijoms, ar jie turi reikšmėms ir valstybėms narėms. Jeigu taip, tai kokio, kokią reikšmę turėtų? Jeigu taip, kokia būtų valstybių narių reakcija? Baigdama pasakysiu, kad esu įstikinusi, kad Viskas, ką darome šiandien, reikia galvoti, kiek tai kainuos, kokia bus nauda ir kaip įtrauksime visus, kad nesukurtume dar vieną, vieno fronto kovai, nepagalvoja iš anksto. Kaip, kaip viską nuvesti iki produktyvaus rezultato. Ačiū. Ir toliau, ponia, paskutinė, ponia Komodinį, EPP. Ačiū pirminkė, komisarė, naujasis darbuotojų reglamentas pagal 27 straipsnį sako, kad tam, kad būtų palengvintas įdarbinimas, kaip galima platesnių geografinių pagrindų, institucijos sieks, sieks remti daugia kalbį, daugia kultūrinį darbuotojų vaikų švietimą. Tačiau Europos mokyklos yra pilnos tiek Briuselėje, tiek Luksemburgė, jūs susiduria su didžiulėmis problemomis E, susilaukdamas mokytojų iš kai kurių e, valstybių narių ir patiria didžiulius biudžeto suvaržymus. Norėčiau paklausti jūsų, ką planuojate daryti, kad šios problemas būtų sprendžiamos. Tai yra vietos, mokytojų ir finansavimo problemos. Ką aš daryčiau, ką aš darysiu. Maldausiu, įtikinėsiu, tačiau rimčiau. Aišku, matau aiškiai finansinės problemas, Yra tokia situacija, kuomet daugelis institucijų pelnosi iš Europos e, mokyklų, bet e, jos sako, mes esame biudžeto dalis ir jūs turite mokėti. Taigi, kaip pritraukti kitas institucijas, e, labiau įsitraukti ir prisidėti, kitas valstybės, kaip valstybės narės įtraukti. E, yra, turime žmonių dirbančių šiuo klausimu, turime strategiją, įmamasi veiksmų. Aš prisijungsiu prie šio proceso iš savo lygmens ir pasistengsiu, kad e, sprendimai dėl finansų pajudėtų į priekį. Briuselėje taip yra mokyklų, tačiau mokyklos gali būti už 50 km. Tai negali E, išspręsti didelio mokinių skaičiaus Briuselėje problemas. Kodėl tai yra labai svarbu? Be, nepaisant to fakto, kad mes esame įsipareigoję e, dėl darbuotojų įvairovės, jų šeimų. Aš noriu, kad būtų įmamas dirbti šio klausimu, nes tai yra dalis to patrauklumo dirbti ES institucijoms. Jeigu nori, kad žmonės ateitų atvyktų čia dirbti, reikia kažkaip tenkinti jų poreikius. Čia ne tik pinigai, galbūt privačiame sektorėje galima uždirbti daugiau, ar savo šalyje jauties laimingesnis. Visos paketas yra svarbus. Ir čia svarbi dalis yra vaikų švietimas. Ypač dėl to, kad mes norime pritraukti jaunesnius žmonės, o tai reiškia, kad pas mus atvyksta jaunesnės šeimos su vaikais. E, kai turėsiu tik tai ką papasakoti apie pažangą, aš būtinai su jumis susisieksiu. Ačiū, ponia Georgieva. Pasiekėme klausimų pabaigą ir dabar gražinu pirmininkavimą biudžeto komiteto pirmininkavimą.